Pradėkime nuo dešimtojo darbo atvarkės punkto. Ir pirmiausia, suteiksiu žodį Renatą Zomą, kuri pateiks APP e frakcijos vardu pareiškimą ir apie protokolą kalbės. Prašau, ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau pateikti pranešimą APP e frakcijos vardu. Galima veto E, šir, šir, širdies lygų sąrašui mes nusprendėme mm, paremti, kadangi, e, kad, kad, kad nusiųstume ženklą komisijai ir dėl to mes norėtume pateikti savo raštišką pareiškimą, kurį reikėtų įtraukti į protokolą ir pateikti, nusiųsti į sekretoriatų ir e, galbūt geriausia elektroniniu e, paštu, jis turėtų būti išsiųstas mūsų kolegoms. Norėčiau pabrėžti, vakar mes išreiškėme ir diskusijose savo susirūpinimą ir abejonės. Taigi pabrėžiu, kad mes nepasisakome prieš EFSA ir jos sprendimus. Atvirkščiai mes labai pasisakome už EFSA ir e, mokslinės žinias ir išvadas, tačiau. E, akivaizdu, kad EFSA yra įkurta e, tiesiog e, reklaminiams e, sloganams įvertinti ir aš norėčiau, kad e, į tai būtų atkreiptas dėmesys, juk negali būti, kad komisija ignoruos Europos parlamentą priimdama politinius sprendimus be mūsų žinios. Ir dar prieš pradedant stebėsenos e, procedūrą. E, dar nenustatyti pridėtinės vertės profiliai, o komisija jau pati tiesiog savavališkai priima tokio pobūdžio politinius sprendimus, e, imtis tokių e, profilių kūrimo ir iš naujo įvertinti e, duome, duomenų apie e, maistingumą e, sąrašą. Dėl to mums tai yra absoliučiai nepriimtina ir mes balsuosime prieš nor, kadangi mes visuomet e, pasisakydavom už mūsų vartotojų teisų gynimą, prieš vartotojų klaidinimą. Ir tai pabrėždavom pastaruoju metu visą laiką. Taigi norėčiau, kad tos dalykus, būt, tie dalykai būtų įtraukti į protokolą. Pirmininkas, ačiū. Ar norėtų kas nors pasisakyti prieš? Ne. Todėl pradėkime balsuoti. 88 straipsnio antrojų E, antrosios pastraipos pagrindų. Pradėkime balsuoti. Ir norėčiau, kad iš karto imtume balsuoti elektroniniu būdu. Pradėkime balsuoti. Haben alle abgestimmt? Ja. Ar, vis, ar visi balsavo? Balsavimas baigtas. 22 už, 37 prieš, vienas susilaikė. Dėkoju, kolegos. Taigi atmesta, kaip matome. Dabar pereikime prie Gerbrandi pranešimo. Biologinė įvairovė. ES biologinės įvairovės strategija iki 2020 metų. Yra didelis pakeitimų sąrašas, tačiau turime ir e, bendrus pakeitimų sąrašus, pradėkime. Taigi dėl konsoliduotų pakeitimų dabar balsuosime pirmiausia numeris vienas, kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. Antrasis konsoliduotas pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, priimta Priimta. Trečiasis konsoliduotas pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Dabar balsuosime dėl ketvirtojo konsoliduoto pakeitimo, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Dabar penktasis konsoliduotas pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko priimta. Balsuojame dėl šeštojo konsoliduoto pakeitimo, kas už, prieš, susilaiko priimta. Konsoliduotas pakeitimas numeris 7, kas už, prieš, susilaiko priimta. Aštuntas konsoliduotas pakeitimas. Kas už? Prieš? Susilaiko? Priimta. Devintas konsoliduotas pakeitimas. Kas už? Prieš? Susilaiko? Priimta. Konsoliduotas pakeitimas numeris 10. Kas už? Prieš? susilaiko priimta. 11 konsoliduotas pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, priimta. 12 konsoliduotas pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Dabar balsuosime dėl kompromisinio pakeitimo numeris 13, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Kompromisinis pakeitimas numeris 14, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Kompromisinis pakeitimas numeris 15, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Dabar balsuosime dėl 26 pakeitimo, kas už, prieš, susilaiko, atmestas. 36 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. Dabar balsuosime dėl 37 pakeitimo ir 39 kartu, kas už, prieš, susilaiko priimta. Dabar balsuosime dėl 38 pakeitimo. Dvi dalys, kas už pirmąją dalį. Kas prieš, susilaiko priimta. Antroji dalis, kas už, prieš, susilaiko atmesta. Dabar balsuojame dėl regi pirmo pakeitimo, kas už, prieš, susilaiko, priimta. 40 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, priimtas. 42 pakeitimas, balsavimas dalimis. Pirmoji dalis, kas už, prieš, susilaiko, priimtas Atmesta. Pasitikrinkime dėl 42 pakeitimo pirmos dalies. Pradėkime balsuoti. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. 36 už, 26 prieš. Priimta. Antroji dalis. Kas už? Prieš. Įdomi konsteliacija, sako pirmininkas. Pasitikrinkime dėl antrosios dalies elektroniniu būdu. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. 33 už, 29 prieš, taigi priimta. Į 319 pakeitimas kas už, prieš, susilaiko priimta. Aštuntas įtrė pakeitimas kas už, prieš, susilaiko priimta. 44 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko priimta. 45, kas už, prieš, susilaiko priimtas. Dabar 47, kas už, prieš, susilaiko priimta. Agri pirmas pakeitimas kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. Dėl 49 nebalsuo, nereikia balsuoti, dabar 48 kas už, 48 pakeitimo kas prieš, susilaiko, priimtas. 50 dvi dalys, kas už pirmąją dalį. Prieš, susilaiko, priimta. Antroji dalis, kas su, už, prieš, susilaiko. Balsuokime dar kartą dėl antrosios, kas už, prieš, susilaiko, atmestas. Pasitikrinkime dar, dar dėl antrosios dalies elektroniniu būdu. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. 38 už, 23 prieš. Jeigu visi aiškiai keltumėte rankas, viskas būtų aišku. Kreipiuosi į koordinatorius. 53 kas už. Prieš. Susilaiko priimta. 54 kas už. Prieš. Susilaiko priimtas. Įtrė ketvirtas pakeitimas, kas už, prieš, sulaiko priimtas. 57 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko priimtas. 56 kas už, prieš, susilaiko priimta. 60 kas už, prieš, susilaiko priimtas. 61 kas už, prieš, susilaiko priimta. 62, kas už, prieš, susilaiko atmesta. Dabar balsuosime dėl peš 9 pakeitimo, kas už, prieš, susilaiko. Neaišku, pasitikrinkime elektroniniu būdu. Devintasis peš pakeitimas. Pradėkime balsuoti. Ar visi balsavote? Per daug vienų aldė atstovų. Pirmininkė. Pati mintis, kad gali būti per vien, vienų liberalų per daug, yra man nepakeliama. Jūs negalite taip atvirai apie tai kalbėti. Balsavimas baigtas. 56 už, 6 prieš. Prašyčiau visų aiškiai kelti rankas, nebebalsuosime elektroniškai. Į 39 balsuojame dėl šio pakeitimo, kas už, 9 prieš, susilaiko priimta. Į 30 pakeitimas dvi dalis, pirmoji dalis, kas už, kas prieš, susilaiko priimta į 32 dalis, kas už, prieš, susilaiko, taip pat priimta. Į 311 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Į 313, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Į 322, kas už, prieš, susilaiko, priimta atmesta. Regi ketvirtas pakeitimas. Prašo pasitikrinti dėl įtrė 22 pakeitimo. Pradėkime balsuoti elektroniniu būdu. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. 30 už, 33 prieš. Atmesta. Regi ketvirtas pakeitimas kas už. Prieš susilaiko priimta įtri 20 pakeitimas, pirmoji dalis, kas už, kas prieš. Dar kartą balsuokime dėl pirmosios dalies įtri 20 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. Įtri antroji dalis, kas už, prieš, susilaiko, priimta atmesta. Į 321 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Regi antras pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, priimta. 63 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 64, kas už, prieš, susilaiko. Reikėtų pasitikrinti. 64 pakeitimas. Die EVP hat einen zu viel. Vienu per daug iš APP e frakcijos. Dabar viskas gerai. 33 už, 30 prieš priimta. Dabar 65, kas už, prieš, susilaiko. Pasitikrinkime dėl 65 pakeitimo elektroniniu būdu. Ar visi balsavote? Pasavimas baigtas. 32 už, 31 prieš. Priimta. 66 pakeitimas kas už. Prieš susilaiko, atmestas. Dabar balsuojame dėl 67 pakeitimo, dvi dalys, pirmoji dalis, kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. Antroji dalis, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Įtrio trečias pakeitimas, dvi dalys, pirmoji dalis, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Antroji dalis, kas už, prieš, susilaiko, neaišku. Dar kartą bandykime elektroniškai pasitikrinti antroji dalis įtrio trečio pakeitimo. Pasavimas baigtas. 34 už, 28 prieš. Taigi priimta. Regi 12 pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaiko. Priimta. 68 pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaiko. Norėčiau, kad pasitikrintume. 68 pakeitimas. Ar visi balsavote? Baigiame balsuoti. 30 už, 33 prieš, taigi atmesta. Dabar balsuojame dėl 69 pakeitimo, kas už, kas prieš, susilaiko, atmesta. Pasitikrinkime. 69 pakeitimas. Ar visi jau balsavote? Balsavimas baigtas. 32 už, 31 prieš. Labai nedidelė balsų persvara priimta. 70 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, priimta. 71, kas už, prieš susilaiko priimta. Dabar šokame prie 77 pakeitimo, kas už, prieš, susilaiko. Neaišku, dar kartą balsuokime, kas už 77. Pakelkite aukštai rankas, kas prieš, susilaiko, dabar aišku, priimtas šis pakeitimas. 69, 69 kas už. Atsiprašau, sako pirmininkas, 79. Kas už 79? Prieš, susilaiko, priimta. Į 36 pakeitimas, kas už. Prieš. Susilaiko. Pasitikrinkime elektroniškai. Į 36 pakeitimas nebuvo aišku. Ar visi balsavo? Balsavimas baigtas. 36 už, 26 prieš. Taigi priimta. 80 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaiko priim. Atmesta. Dabar 81 pakeitimas, 3 dalys. Pirmoji dalis kas už? Prieš susilaiko, atmesta. Antroji dalis, kas už, prašo patikrinti dėl pirmosios dalies. Baigiame balsuoti. 31 už, 32 prieš. Būčiau beveik pasakęs, kad aiškia persvara atmesta. Antroji dalis, kas už antrąją dalį. Kas prieš? Susilaiko? Pasitikrinkime. 81 pirmasis pakeitimas, antroji dalis. Ar visi balsavote? Baigiame balsuoti. 42 už, 21 prieš. Nauj, naujas sėdėjimo tvarka mums truputį problemų kelia ne viską aiškiai matome. Trečioji dalis. Kas už trečiąją dalį 81 pakeitime, kas prieš? Susilaiko. Atmesta. Dabar balsuojame dėl 82 pakeitimo, kas už? Prieš. Susilaiko. Atmesta. 83. Kas už? Prieš. Susilaiko. Priimta. Regi Trečias pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko priimta. 43 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko priimta. Dabar balsuojame dėl 85 pakeitimo, trijų dalių. Pirmoji dalis, kas už, prieš, susilaiko priimta. Antroji dalis, kas už, prieš, susilaiko, atmesta trečioji dalis, kas už, prieš, dėl trečiosios dalies pasitikrinkime. 85 pakeitimas, trečioji dalis, pradėkime balsuoti elektroniškai. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. 32 už, 30 prieš, taigi priimta. Dabar balsuojame dėl 116 pakeitimo, kas už. Atsiprašau, sako pirmininkas. Šimtas šešioliktas atkrenta, todėl balsuokime dėl agri 18 pakeitimo. Kas už? Prieš? Susilaiko priimta. Regi 13. Kas už? Prieš? Susilaiko priimta. Įtri antras pakeitimas. Balsavimas atskiromis dalimis. Pirmoji dalis, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Antroji dalis, kas už, prieš, susilaiko, priimta. 76 pakeitimas. Kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. 119, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Regi 9, kas už, prieš, susilaiko, priimta. 120 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Įtre 14, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Įtre 15, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Įtre 12, kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. 88 86 pakeitimas. Kas už? Už. Sulaiko. Atmesta. Dabar peršokame balsavimo sąraše prie 103 pakeitimo. Kas už 103 pakeitimą, prašyčiau pakelti rankas. Kas prieš, susilaiko, atmesta. 46 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko. Dar kartą balsuokime dėl 46 elektroninių būdų. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. 24 už, 35 prieš atmesta. Reikia 11 pakeitimas. Kas už, prieš, susilaiko, priimta. 108 pakeitimas. Kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 106 pakeitimas. Kas už, prieš, susilaiko atmesta. 105. Pastikrinkime dar dėl 106. Ar visi balsavote? Baigiame balsuoti. 31 už, 31 prieš, taigi atmesta. 105. Kas už? Prieš susilaiko, priimta. 104. Kas už? Atsiprašau, sako pirmininkas. 105 priimtas, dėl to 104 atkrenta. 107. Kas už? Kas prieš? Susilaiko priimta. 109 pakeitimas kas už? Prieš susilaiko. Pastikrinkime elektroniniu būdu, balsuojame dėl 109 pakeitimo. Gestimmt. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. 32 už, 29 prieš. Priimta. 110 dafür. 110 kas už, prieš, susilaiko, priimta. Į 37 kas už, prieš, susilaiko, priimta. Regi septintas, kas už, prieš, susilaiko, priimta. 111, kas už, prieš, susilaiko, priimta. 112. Atkrenta. 113. Kas už? Prieš susilaiko priimta. 114, dėl jo nereikia balsuoti, 117, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 118, kas už, prieš, susilaiko, neaišku. Reikia pasitikrinti elektroniniu būdu dėl 118. Ar visi balsavote? Baigime balsuoti. 46 už, 14 prieš. Iš čia nebuvo taip aišku, nors rezultatas yra aiškus šį kartą. 121. Kas už 121 pakeitimą? Pakelkite rankas, kas prieš, susilaiko priimta 122. Kas už?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 priimta. Dabar peršokame balsavimo sąraše prie 138 pakeitimo. Balsuojame dalimis. Pirmoji dalis, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Antroji dalis, kas už, prieš, susilaiko, priimta atmesta. 139 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Agri penktas pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Dabar peršokame gerokai į priekį prie 155 pakeitimo. Balsuojame dėl 155, kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. 156, kas už, prieš, susilaiko, priimta. 157, kas už, prieš, susilaiko, atmestas. Dabar vėl peršokame prie agri 7 pakeitimo, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Dabar balsuosime dėl 180 pakeitimo, kas už, prieš, susilaiko, priimta. 181 kas už, prieš, Dar kartą pakelkite aiškiai rankas, kas už, 181. Kas prieš? Susilaiko priimta. 182. Gerai, pastikriname dėl 181. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. 35 už, 25 prieš. Taigi patvirtinta. Ką tik balsavome dėl 181 pakeitimo. Ta padarėme ir elektroniniu būdu. Dar kartą galime pakartoti, jeigu neteisingai supratote, kad balsuojame dėl 181 elektroniniu būdu. Ar visi balsavote? Baigiame balsuoti. 37 už, 24 prieš. Taigi, pritarta. 182 pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaiko. Priimta. 183. Kas už? Prieš. Susilaiko. Atmesta. 184, kas už, kas prieš, susilaiko priimta. 185, kas už, prieš, susilaiko priimta. 186, kas už, prieš, susilaiko atmesta. Dabar peršokame prie 197 pakeitimo, kas už šį pakeitimą, kas prieš, susilaiko, priimta. 198, kas už, Šimtas devyniasdešimt aštuntasis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. Dabar balsuojame dėl 199 pakeitimo atskiromis dalimis. Pirmoji dalis. Kas už pirmąją dalį, kas prieš, susilaiko, priimta. Antroji dalis. Kas už, prieš, susilaiko, atmestoji antra dalis. Ir dabar 200 pakeitimas. Kas už, prieš, susilaiko, priimta. 201 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko, neaišku. Dar kartelį. 201 pakeitimas, kas už. Prašyčiau aiškiai kelti rankas, kas už, kas prieš, susilaiko, Pasitikrinkime elektroniškai, neaišku iš čia iš biuro žiūrint. 201 elektroninis balsavimas. Ar visi balsavote? 18 už, 44 prieš. Iš čia nebuvo matyti, prašyčiau visų aiškiai rodyti. Agri 10 pakeitimas kas už, prieš, susilaiko, priimtas. 16 agri pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, priimta. 19 agri pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, atmestas. 204, 204 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 202 pakeitimas, kas už, prieš. Pasitikrinkime elektroniškai dėl 202 pakeitimo. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. 30 už, 30 prieš, taigi atmesta. 203 pakeitimas, kas už. Kas prieš, susilaiko, priimta. Peš pirmasis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko, priimtas. 205 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, priimtas. 206, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 207, kas už, kas prieš, susilaiko, priimtas. Dabar 208, dvi dalys, pirmoji dalis, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Antroji dalis kas už, prieš, sulaiko, atmesta. 209. Kas už, prieš, susilaiko, atmestas. 210 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko, atmestas. 212 dvi dalys, pirmoji dalis, kas už, kas prieš, susilaiko, atmestas. Antroji dalis, kas už, prieš, susilaiko, antroji dalis priimta. 211 kas už, prieš, susilaiko, priimta. Peš antroji, antras pakeitimas kas už. Prieš susilaiko priimta. Peš trečiasis pakeitimas kas už. Prieš susilaiko priimta. Peš šeštas kas už. Prieš susilaiko priimta. 213 kas už. Prieš susilaiko priimta. 214 kas už prieš susilaiko priimta. 215, kas už, prieš susilaiko priimta. 216 dvi dalys. Pirmoji dalis, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. Dėl pirmosios dalies pasitikrinkime elektroniškai 216 pakeitimas, pirmoji dalis. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. 40 už, 22 prieš, Dar kartą noriu paprašyti aukštai kelti rankas, nes iš čia nesimato aiškiai. 216 antroji dalis. Kas už? Prieš? Susilaiko? Atmesta. 217. Kas už? Prieš? Susilaiko? Atmesta. 218. Kas už? Prieš? susilaiko priimta, 219 kas už, prieš, susilaiko priimta, 221 kas už, prieš, susilaiko priimtas, 220 atkrenta, 222 kas už, prieš, susilaiko priimta, 223 kas už, prieš, susilaiko priimta peš penktas, dėl jo nereikia balsuoti ir dėl šeš, aštuntojo nereikia balsuoti, peš dešimtas kas už, prieš, susilaiko, priimta, peš vienuoliktas pakeitimas kas už, prieš, susilaiko, priimta, peš dvyliktas kas už, prieš, susilaiko, priimta, peš tryliktas kas už, prieš, susilaiko, priimta Dabar peršokame prie 233 pakeitimo. Kas už 233 pakeitimą? Kas prieš? Susilaiko. Atmesta. 240. Kas už? Kas prieš? Susilaiko. Atmesta. 241. Kas už? Prieš susilaiko priimtas. 243 kas už, prieš, susilaiko atmesta. 242 kas už, prieš, susilaiko priimta. 244 kas už, prieš, susilaiko atmesta. 245 kas už, prieš, susilaiko, atmestas. 200. Trečiasis pakeitimas, reigi pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, priimta. 246, dvi dalys, kas už pirmąją dalį. Prieš, susilaiko, priimta. Antroji dalis, kas už. Aha, atkrenta. Gerai, tada pereiname prie 252. Ne, 247 pakeitimo. Kas už? Prieš? Susilaiko? Priimta. 248. Kas už? prieš, susilaiko priimta, 249 kas už, prieš, susilaiko priimta. 253, 3 dalys, pirmoji dalis, kas už, prieš, susilaiko priimta. Antroji dalis. Kas už? Atkrenta. Tada dabar balsuosime dėl 253 jo pakeitimo trečiosios dalies. Kas už? Prieš susilaiko priimta. 256. Kas už? Prieš susilaiko priimta. 254. Kas už? Prieš susilaiko priimta. 250. Kas už? Prieš susilaiko priimta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 priimta. 259, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 260, kas už, prieš, susilaiko, priimtas. 261, kas už, prieš, susilaiko, priimta. 262, kas už, prieš, susilaiko, neaišku. Pastikrinkime dėl 262 pakeitimo. Balsavimas baigtas, 31 už, 30 prieš priimta. 263. Kas už 263 pakeitimą, kas prieš susilaiko priimta. Į 317. Kas už, prieš susilaiko priimta. 18 įtrė pakeitimas, 3 dalys, pirmoji dalis kas už, prieš susilaiko priimta. Antroji dalis kas už, prieš susilaiko priimta. Trečioji dalis kas už, kas prieš susilaiko priimta. 264 kas už, prieš susilaiko priimta. 265 kas už, prieš susilaiko priimta. 266, kas už, prieš, susilaiko priimta. Regi 10, dėl jo nereikia balsuoti, 267, kas už, prieš, susilaiko priimta. Peš 7, kas už, prieš, susilaiko priimta. 268, kas už, prieš, susilaiko priimta. 269, kas už, prieš, susilaiko, neaišku. Dėl 269 pasitikrinkime. Ar visi balsavote? Baigėme balsuoti. 31 už, 29 prieš, taigi priimta. 270 kas už? Prieš. Susilaiko, priimta. 271 kas už, prieš, susilaiko atmestas. 272, kas už, prieš, susilaiko atmestas. 273, kas už, prieš. Pasitikrinkime elektroniniu būdu. 273. Balsavimas baigtas. 32 už, 29 prieš, patvirtinta. Dabar 282 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, priimta. 283 kas už, prieš, susilaiko, atmestas. Dabar 285 kas už, prieš, susilaiko, Atmestas 266. Dvi dalys, pirmoji dalis, kas už, prieš, susilaiko, patvirtinta antroji dalis, kas už, prieš, susilaiko, taip pat patvirtinta. Reikia aštuntas pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko priimta. Regi penktas pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko priimta. Regi šeštasis pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko priimta. Dabar konstatuojamosios dalys. Pirmasis pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko priimta. Du identiški pakeitimai, antrasis ir trečiasis, kas už, prieš, susilaiko priimta. Dabar balsuosime dėl penktojo pakeitimo, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Septintasis pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Šeštasis, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Aštuntasis, kas už, prieš, susilaiko priimta. Devintas, kas už, prieš, susilaiko priimta. Dešimtas pakeitimą, kas už, prieš, susilaiko priimta. Keturioliktas, kas už, prieš, susilaiko priimtas. Penkioliktas, kas už, prieš, susilaiko priimta. Vienuoliktas, kas už, prieš, susilaiko priimtas. Dvyliktas pakeitimas kas už, prieš, susilaiko priimta. Šešioliktas pakeitimas kas už, prieš, susilaiko atmesta. Septynioliktas kas už, prieš, susilaiko priimta. Aštuonioliktas kas už, prieš, susilaiko priimtas. 19 kas už, prieš susilaiko priimtas. 20 kas už, prieš susilaiko priimtas. 21 kas už, prieš susilaiko. Dėl 21 pasitikrinkime. Pradėkime balsuoti. Ar visi balsavote? Baigiam balsuoti. 29 už, 33 prieš, taigi atmesta. 22 pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaiko. Atmestas. 23 už. Prieš. Susilaiko priimtas. 24 pakeitimas kas už, prieš, susilaiko priimtas. 25 kas už, prieš, susilaiko priimtas. 41 kas už, prieš, susilaiko priimtas. Dabar balsuojame galutinis balsavimas elektroniniu būdu. Pradėkime balsuoti. Ar visi balsavo? Trūksta dar dviejų kolegų. Gerai, visi balsuokite. 58 už, niekas nepasisako prieš, 4 susilaikė. Sveikiname pana Gebrandį už parangus tokį gerą pranešimą.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 tai yra klausimą. E, prašyčiau pakelti rankas, kas už, tai, kas prieš, susilaiko. Tad šis žodinis klausimas yra patvirtintas vienbalsiai. Dabar periname prie diskusijos. Kolega Ulmeris. E, jeigu čia kolegos nusiramins, galėsiu kalbėti. Ačiū, ponė pirmininkė, ponios ir ponai, čia mes norime pasimokyti iš skandalo susijusio su PIP pagamintais nekokybiškais silikoniais krūtų implantais. Reikia imtis veiksmų, reikia paraginti komisiją atsižvelgti į mūsų klausimus ir, ir, ir, ir pasiūlymus ir peržiūrint e, medicinos produktų direktyvą, turėti omenyje visus tos mūsų išsakytus dalykus. Ir šiuo metu tai yra labai opus klausimas, nes mes matome konkrečiai šios firmos pavyzdžių, kad jinai imasi neteisėtų veiksmų ir mums reikia sustiprinti kontrolę, geresnė, geresnė atsekamumo reikia taip pat ir be abejo atitinkamų technologijų, kad būtų galima tinkamai įvertinti medicinos produktus. Taip pat iš šio skandalo pasimokėme, jog likšelinė sistema turi trūkumų. Ypač e, tai yra, e, tie trūkumai yra susiję su e, tų produktų tam, tikrais, e, tam tikromis konstrukcinėmis savybėmis. Reikia e, Mm, galvoti apie tai, kaip būtų galima efektyviau tikrinti tos produktus prieš teikiant juos rinką ir valstybės narės taip pat e, turėtų į, sukurti implantatų registrą, iš kurio būtų galima gauti informacijos ir ją pateikti e, suinteresuotiems asmenims, nes ne tik tai IP firma e, ro, yra tas atvejis, kuris rodo, kad e, e, nekokybiški siliklo, silikoniniai implantai gali būti e, nuodingi, kelti žalą, pavojų sveikatai ir gyvybei ir reikia galvoti apie iš ankstinio įspėjimo sistemą, apie tam tikrus registrus, išsaugant visus duomenų apsaugos kriterijus. Ir jeigu, pavyzdžiui, pacientas nenori būti įtrauktas į tokio pobūdžio registrą, kad E, būtų rasta kažkokių kitų paprastesnių sprendimų. Aš norėčiau, kad komisija, atsižvelgdama į mūsų pastabas, pateiktų atitinkamus pasiūlymus ir mes galėtume toliau diskutuoti. Ačiū kolegai Ulmeriu, dabar Linda McEvan. Um, Kolegė McEvan, ačiū, ponė pirmininkė. Ilgai diskutavom sausį šią temą, kai kalbėjome apie medicinos prietaisus ir jų tinkamumą atsparumą. Aš manau, kad dar negalime plenarinėme posėdėje šiuo klausimu diskutuoti, kadangi komisija teiks naujų siūlymų. Na, matau, kad jeigu šis mėnesio sesijoje yra numatyta šiuo klausimu diskutuoti, tiesiog turėtume pakartoti tai, ką sakėme sausį. Mes norime, kad būtų peržiūrėti galiuojantis teisės aktai, mes norime, kad būtų sudarytas krūtų implantų registras, kad jis egzistuotų kiekvienoje šalyje. Pavyzdžiui, mano šalyje ne tik tūkstančiai moterų nešiojo peipė implantus, tačiau yra kitų moterų, kurios net nežino, kokios įmonės implantus nešioja. Ir mes dažnai girdime apie biurokratijos mažinimą ir taip toliau ir taip toliau. Tačiau biurokratija pirmiausia turėtų reikšti kitų asmenų apsaugą. Ir aš manau, kad šis klausimas turi būti teisės e, akto atitinkamų dalis. Norėčiau paklausti, ar yra komisijos atstovų kur nors salėje? Gal galėtų atsakyti mūsų klausimą, kadangi vyko diskusija apie krūtų implantus ir dabar yra e, kitų diskusijų dėl. Dėl klubo sanario registro. Ir mes žinome, kad buvo pa pakeisti teisės aktai šioje srityje. Ir turėtume, man atrodo, uh, užtikrinti, kad būtų atlikti tinkami testai tų visų implantų prieš juos leidžiant naudoti. Danijoje ir Junktinėje karalystėje uh, yra buvę atveju, kad teko pakeisti klubo sanarius, uh, kadangi jie buvo netinkamai parengti. Ir Dabar mes laukiame naujo komisijos pasiūlymo ir aš manyčiau, kad tik tada mes galėtume teikti pasiūlymus dėl naujų teisės aktų. Ačiū. Dėkoju kolegiai Makeven. Žyl, prašau. Pirmininkė, brangus kolegos, Tai yra tokia rezoliucija, kuri šalia to, kad kilo sunkumų dėl PIP e, protezų Prancūzijoje ir visur kitur Europoje ir pasaulyje. Šią rezoliuciją mes konstatuojame ne tik tai, kad europinių teisės aktų perkelimas į nacionalinę teisę neleido užkirsti kelio tam sanitariniam sukčiavimui tas sanitarinis lukčiavimas parodė, kad yra tam tikrų disfunkcionavimo pavyzdžių er, šalyje ir Europoje, šalyse ir Europoje apskritai, kad trūksta keitimos informacija ir trūksta atsekamumo, kokie, kokios pirminės medžiagos yra naudojamos medicinėms priemonėms. Sertifikavimo sistema ir kontrolės sistema E, žlunga ir pabrėžiama, kad reikia į tokį sukčiavimą atsižvelgti, peržiūrint direktyvą dėl medicinių priemonių, kaip tą priminė mūsų kolegė Linda McKevin. Tuo pat metu puikiai matome, kad yra ir kitų, teis, e, kitų medicinių priemonių šalių tų implantų. Visa tai yra labai aktualu nes dėl jų vyksta įvairių e, disfunkcijų, įvyksta įvairių disfunkcijų. Čia turiu galvoje visų pirma klubo sanarius. E, būtent e, problemų kyla dėl pro, medžiagų, iš kurių pagaminti tie klubo sanariai. Tad komisijai reikia pasakyti, kad rengiant šią naują e, medicinos priemonių direktyvą, mums taip pat dėrėtų pasiūlyti, pateikti tokių pasiūlymų, kurie būtų privalomi vykdyti visiems ir tokiu būdu galbūt išvengtume daugybės problemų. Aš pateiksiu pakeitimą, kurio esmė bus tokia, kad gamintojai tokių dalykų kaip protezai e, ar krūtų protezai būtų priversti, taip dabar nėra, ir dėl to dar vyksta įvairūs teismo procesai. Taip nėra, kadangi šiandieną e, gamintojas neprivalo informuoti nacionalinės, e, nacionalinės institucijos apie tai, ko prašo mūsų rezoliuciją. Taigi, kaip jau minėjau, e, vyksta teismai, kaip kad ir tuo atveju, kaip e, Prancūzijoje buvo apkaltinta viena įmonė. Merci, uh, Pone Pervano, yra kita kalbėta, prašau, kolegė. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Uh, Aldė sveikina rezoliucijos projektą, tai yra labai subalansuotas siūlymas, tekstas apima platų klausimų spektrą, kuriuos reikia spręsti, ypač atsižvelgiant į įmonės PIP atvejį, mes diskutavome sausį apie tai. Reikia aiškiai atskirti sukčiavimo atvejus, Prancūzijoje toks atvejis buvo tyriamas e, pasirodė, kad esama spragų, kurios kelia pavojų sveikatos apsaugai ir pacientų saugumui. Mes manome, kad reikia iš to padaryti tinkamas išvadas ir peržiūrėti tinkamai e, medicinos prietaisų direktyvos siūlymą, kad būtų įmanoma peržiūrėti ne tik egzistuojančius medicinos prietaisus ir jiems taikomas taisyklės, tačiau reikia tinkamai įvertinti susiklošiusią padėtį ir priimti reikimus sprendimus. Ačiū. Pirmininkas, ačiū. Kolegė Kukovič, prašau. Hvala lepa, gospod predsednik. Eh, zelo pozdravljam eh, to resolucijo. Dėkoju, pirmininkė. Turiu prisipažinti, kad labai džiaugiuosi, jog parašyta tokia rezoliucija, tačiau man vis tik tais labai gaila, kad iki to turėjome prieiti. Tikrai labai gaila, kad tiek daug moterų nukentėjo, tapo to sukčiavimo aukomis, e, žmogaus, ne, e, vyro nepagarbos aukomis. Nes e, kokybė medžiagų kokybė e, turi būti labai kruopščiai tikrinama, turi būti žiūrima, kad tos medžiagos, kurios naudojamos, iš tikrųjų būtų puikios, nes šie produktai, šios medžiagos turi tiesioginį kontaktą su žmogaus kūnu, todėl jiems kertini reikalavimai turi būti labai aukšti. Mes turime kreiptis į pramonę e, kuri gamina farmacinius ir medicininius uh, E, produktus, prietaisus ir pasakyti jiems, kad tie visi produktai, jų gaminiai turi būti labai aukštos kokybės. Taip pat reikia atitinkamai skleisti informaciją jaunimo tarpe. Labai svarbu jaunas merginas informuoti, kad jos suprastų, kokia rizika kyla, jeigu įsistatys savo tokius implantus. Taigi tiek pramonės atstovams, tiek e, žmonėms reikia informaciją skleisti kuo daugiau. Ačiū nuo ECR Marina. Pana Janakudakis, ačiū. Dėkoju, ponė pirmininkė. Sveikiname šios rezoliucijos siūlymą, tačiau mes Turime čia apžvelgti daugelį sričių, kalbėdami apie medicinos prietaisus. Peipė įmonė sukčiavo, taip, bet turime į šią temą žvelgti plačiau. Nes e, kalbame apie dalykus, tokius kaip pavyzdžiui e, krūtų implantai arba e, šlaunies protezai ir panašiai. Tai yra tie dalykai, kurie patenka žmogaus kūną. Turime taip sutvarkyti taisyklės, kad jos sėkmingai veiktų praktikoje. Ligonėjas turi turėti registrą, turėtų būti net nacionalinis registras, kad būtų aišku, e, kas buvo operuotas, kada buvo operuotas, kad būtų užtikrintas atsiekamumas. Turime išsiaiškinti praktinius aspektus susijusius su šiuo klausimu, kad būtų galima įdėkti reikimus principus. Man patinka paso tam tikro siūlymas. Mes galbūt galėtume numatyti tam tikras korteles, kurią turėtų pacientai patyrę panašias operacijas. Galbūt duomenys galėtų būti kaupiami, pažiūrėjau, nacionalinio draudimo sistemose ar panašiai. Tačiau aš manau, kad medicinos priemonės, medicinos prietaisai yra tas klausimas, prie kurio turime labai rimtai padirbėti, kad išvengtume daugybės problemų ateityje. Dėkoju. Ačiū. Dabar baigiame savo kalbėtojų sąrašą. Pone Žakrinpinau dalyvauja mūsų posėdėje. Jie yra Sanko e, generalinio direktorato atstovė. Gal galėtumėte atsakyti, ponė Pino, prašom. Dėkoju, ponė pirmininkė. Ačiū Europos parlamento nariams, pateikusiems rezoliucijos projektą. Ten yra kalbama ta tema, kuri e, jau metus aktuali ir aktyviai diskutuojama. E, Europos komisija be abejo aktyviai dirba prie šių klausimų ir yra jau išsakiusi savo nuomonę. E, mes žinome, kad nukentėjo daug moterų ir Žinome, kad jos tikrai patyrė daug kančių. E, dėl tų implantų, kuriuos pagamino PIP įmonė. Jūs ko gero žinote, kad Europos komisija kreipėsi į mokslo tyrimų komitetą ir buvo paprašyta atlikti analizę e, susijusią su duomenimis, kuriuos turime dėl grėsmės sveikatai. PIP atvejais yra tas, kai buvo sąmoningai sukčiaujama. Turime prisiminti tai. E, ir turime padaryti teigia, e, reikiamas išvadas iš šios istorijos. Riskos komiteto nariai paminėjo, kad e, šis atsitikimas parodė, kad yra daug spragų egzistuojančiose taisyklėse. Tai apie tai yra kalbama ir rezoliucijoje, kadangi Kaip jūs žinote, Europos komisija planuoja, kad siūlymas e, peržiūrėtos direktyvos dėl medicinos prietaisų e, vyksta ir kad dar šiemet bus pateiktas siūlymas. Šios peržiūros tikslas yra išspręsti tas problemas, kurios buvo nurodytos ir kurios, kurias ypač aiškiai dienos šviesą iškėlė PIP įmonės atvejais. Mes norime sustiprinti stebėsiną, sustiprinti struktūras atsakingas už būtent stebėjimo ir užtikrinti, kad būtų užtikrintas medicinos prietaisų atsekamumas. Siūlymai bus pateikti šiemet, tą prireiks laiko diskusijoms ir įgyvendinimui. Mes nematome, kad galime laukti tiek ilgai, kol sustiprintos bus egzistuojančios taisyklės. Jūs ko gero žinote, Komisaras Daly parašė laišką savo kolegoms, valstybių narių sveikatos ministrams, e, ragindamas pažvelgti į tai, ką galime nuveikti, kad teisinės taisyklės mūsų aptariamoje srityje būtų sustiprintos ir kokiu priemonių galima imtis jau nedelsiant. Daugelis tų veiksmų siūlomų atsispindi jūsų rezoliucijoje. kai kurios taisyklės yra dar plačiau apimančios ir paliečia pačią sveikatos sistemos organizaciją e, valstybėse narėse. Viso to mums tikrai reikia. Mums reikia dėl to būtent valstybių narių sveikatos sistemos žmonių paramos šiai temai. Labai trumpai norėčiau tarti keltus apie tai, ką mes manom reikėtų nuveikti. Pirmiausia, mums reikia, kad priežiūros struktūros veiktų teisingai, bus devynios tokios struktūros, priežiūros struktūros, jos, jos veiks valstybėse narėse. Tikslas yra pasiekti kuo aukštesnių standartų, kurios veiks valstybėse narėse ir mes norime, kad tos struktūros pasinaudotų joms tenkančiais įgaliojimais, ypač kad tos struktūros, administracijos struktūros organizuotų vizitus į gamybos įmonės be perspėjimo, tokius vizitus surprizus, ten, kur gaminami medicinos prietaisai. Ir to būdu, jeigu būtų tokių sukčiavimo atvejų, būtų galima nustatyti anksčiau. Mes taip pat norėtume, kad e, tos struktūros reguliariai renktų ataskaitas ir kad jos būtų uh, ir kad tie pranešimai būtų susiję būtent su ta inspektavimo veikla. Mes siūlome taip pat įdėkti valstybių narių paskirtų kontrolės komitetų e, struktūras ir pas, reikėtų, kad veiktų jungtinės inspektorių komandos. Mes taip pat norime sukurti stebėsenos mechanizmą ES lygių, e, kad būtų tinkamai stebimi nauji medicinos prietaisai, parimti naujų technologijų naudojimu. Mes turime skirti didelį dėmesį tų notifikuotų, paskirtų administracijos struktūrų sklandžiam veikimui. Turime užtikrinti uh, tinkamą žaliavų, iš kurių gaminami medicinos prietaisai tikrinimą. Mes taip pat norime rinkos priežiūrą sustiprinti, nes yra nepriimtina, kad egzistuotų tos klaidos, kad tęstusi tai, kas buvo atrasta kaip klaidinga jau prieš dešimt metų. Taigi 93-24 direktyvos nuostatos turi būti įgyvendintos ir sustiprintos nuostatos dėl rinkos priežiūros. E, e, mes turėtume sulaukti ataskaitų apie tai, kaip, kas buvo atrasta, kas buvo netaip ir ko įmamas į situaciją ištaisyti. Trečias dalykas e, - budrumas ir inspekcijos ir tikrinimai. Mums reikia geresnio bendradarbiavimo ir geresnių ataskaitų, nes revizijos, tos inspekcijos e, padės mums atlikti tinkamai darbą. Mes turime sukurti centrinį portalą, kur būtų galima keistis informaciją apie aptiktus incidentus mes taip pat turime turėti galimybę e, geriau analizuoti egzistuojančias tendencijas. Kai dėl komunikavimo ir skaidrumo atsekamumas yra vienas, viena iš silpnų pusių kol kas ir tą parodė PIP atvejais. Mes žin, turime žinoti ir pacientai turi žinoti, koks prietaisas buvo panaudotas jų sveikatai atkurti. Mes teiksime rekomendaciją, kur bus numatytos, numatyti patarimai, kai, ką daryti, kad medicinos prietaisai naudojami Europoje būtų lengvai identifikuojami. Mes manome, kad implanto kortelė, kur jau egzistuoja kai kuriuose valstybėse narėse, būtų labai konstruktyvus žingsnis. Tai būtų tam tikras paciento pasas, kur būtų nurodyta koks e, prietaisa, kokį prietaisą nešioja pacientas, kad reikalui esant būtų galima nesunkiai atsekti, kas ir kaip. E, registrai gali būti svarbus ne tik atsekamumui, bet ir rizikos analizai, siekiant išsiaiškinti, kokios tendencijos gali klostytis ateityje susijusios su pacientų sveikata. Na ir galiausiai kad būtų aiškesnė situacija tų prietaisų, rink, e, tų prietaisų rinkoje, mes norime plėsti egzistuojančią duomenų bazę, kad būtų registruoti visi medicinos prietaisai joje, e, ten būtų registruoti visi e, subjektai, kurie tokius prietaisus gamina ar importuoja. Ir ta informacija turėtų būti prieinama ir visuomeniai. Labai trumpai dėl klubo sąnarių implantų nes tai aktuolus klausimas pastaruosius, pas, per pastaruosius keletą mėnesių. Manau, kad daug kas buvo, kas buvo pasakyta apie krūtų implantus yra aktualu ir kalbant apie klubo sąnario implantus. E, čia taip pat svarbu sekti situaciją. Visą tai rodo, kad labai svarbu kaupti ir klinikinius duomenis. Turime žinoti, kad nuo 2010 metų visi implantuojami medicinos prietaisai ar priemonės turėtų būti paremti klinikiniais duomenimis. Tai reiškia, kad turi būti atlikti klinikiniai tyrimai, nebent jau yra egzistuojančių duomenų, kurie galėtų būti laikomi patikimais. Viso tų klinikinių duomenių tikslas yra tam, kad būtų galima užtikrinti prietaiso tinkamumą ir kad būtų galima tinkamai vertinti galimą šalutinį poveikį. Svarbu pasakyti ir tai, kad duomenys turi būti nuolatos atnaujinami remiantis informaciją rinkoje, remiantis naujai atliktais tyrimais. Aš, ne, aš jau čia paminėjau daugelį dalykų, gerbėmiai parlamentarai, kuriuos jūs minite savo siūlomame dokumente. Aš manau, kad galima būtų numatyti didelės rizikos medicinos prietaisų iš ankstinę registraciją prieš jiems patenkant į rinką ir jų autorizacija taip pat, kad jie galėtų patekti į rinką. Tai padės užkirsti kelią sukčiavimo atvejais ir, atvejams ir leidimai e, prietaisams patekti į rinką galėtų ir būti viena iš tų priemonių. Leidimai galėtų galioti, pažiūrėjau, dešimt metų. Mums reikia užtikrinti, kad pacientai būtų saugus ir kad jie galėtų e, turėti prieigą prie naujų terapijos priemonų, priemonių. E, svarbu, kad inovacijos būtų tinkamai naudojusios pacientams ir kad e, tai nebūtų dalykai susiję tiesiog su mada. Pacientų saugumas yra čia svarbiausias dalykas. Ir taip pat svarbu, kad prietaisai būtų pacientui gaunami greitai, jeigu tokių reikia jų sveikatai užtikrinti. Rinkos priežiūra ir budrumas taip pat lieka vieni iš aktualiausių klausimų. Dėkoju. Ačiū poniai Mino už išsamų atsakymą į mūsų pateiktus klausimus. Turime papildomų klausimų kolega, kolegė Šildas ir po to Linda McEwen norėtų pasisakyti. Prašau, ponė Šildas. Yes, um, like for... Norėčiau padėkoti Europos komisijos atstoviai už įdomų įvadą. Norėčiau paklausti štai ko. Mano šalyje, pavyzdžiui, susiklostė tokia padėtis, kurios susijusi su kompensacijomis žmonėms, kuriems kilo sunkumų dėl PIP implantų. Kito seniau tokios padėties nėra buvę, tad ar būtų įmanoma, pavyzdžiui, direktyvą ar kitaip nustatyti, kad reikėtų nuostatą, įtvirtinti nuostatą apie tai, kad reikėtų sukurti tam tikrą fondą, kur, iš kurio būtų galima kompensuoti pacientams prireikus, jeigu jie nukentėjo dėl panašių situacijų, galbūt būtų galima finansuoti, pavyzdžiui, prireikus uh, tų implantų pakeitimą kitais, saugiais. Aš manau, kad tai yra tas klausimas, kurį taip pat turime kelti ir kur turime aptarti. Mes matome, kad tokiu atveju dėja pasitaiko ir tas fondas galėtų būti reikalingas. Kartais mokėti turi vyriausybės, kartais gamintojai, tačiau nėra numatyta iškios procedūros kuri būtų numatyta, o galėtų būti tokia harmonizuota struktūra, e, sistema, ar tai yra numatyta, tiek norėjau paklausti. Ačiū kolegė Makevin. Aš noriu paklausti apie klinikinius duomenis. Jūs minėjote apie 2010 metus. Kas pasikeitė ir kodėl 2010-aisiais tie pasikeitimai prasidėjo? ES teisės aktai sako, kad tie klinikiniai duomenys turėtų būti kaupiami, bet štai, pavyzdžiui, Junktinėje karalystėje jie nėra labai detalūs. Jung... Gal galėtumėt pakomentuoti, kas, kas įvyko, kokie pasikeitimai vyko 2010-aisiais. Kiek suprantu, klubo sanarių problema irgi buvo susijusi su tuo, kad teko pakeisti dalį. Buvo kraujo užkreitimo atveju. E, o gamintojai atrodo nesutiko su tuo, kad būtent dėl jų e, implantuotų klubo sanarių kilo sveikatos problemų. Vadinasi, žmonės iš tikrųjų turi žinoti, kokius implantus gauna, kokie prietaisai jų sveikatai gerinti yra naudojami. Be abejo, kad prietaisai patektų į rinką greitai yra svarbu, bet jų saugumas turi būti užtikrintas, nes priešingų atveju pacientai negalės labai gerai jaustis. Dėkui, dabar žodį suteiksiu komisijai, e, kad galėtų atsakyti tuos papildomus klausimus. Thank you, Chairman. Um, in answer to the first question. Uh... Ačiū, ponė pirmininkė, atsakydama į pirmąjį klausimą. Galiu pasakyti, jog suprantu šios argumentus, tačiau Tačiau tie dalykai eina į valstybių narių kompetencijos sritį, sveikatos priežiūros sistemos yra jų sritis. Bet aišku, mes e, galime pasirūpinti, kad būtų deramai e, analizuojama padėti, padėtis ir e, galima būtų tai sėti ir su kažkokiamis anali, analogiškomis priemonėmis kitose srityse, pavyzdžiui, E, transporto sistema ir panašiai. Tačiau tuos dalykus reikia aptarti su valstybėmis narėmis, kadangi visa tai e, turi vykti savanoriškų koordinavimo pagrindų. Bet aš nemanau, kad tą dėrėtų reglamentuoti teisės aktais. Dėl klinikinių duomenų reikalavimai nustatyti 2007. 2007 47 direktyvoje ir yra nurodoma, kad klinikiniai tyrimai iš, iš principo turi būti atliekami įmonėse, įmonių. Ir e, turi būti atliekami tie tyrimai ir atitinkamai gaunami klinikiniai duomenys. Tačiau įmonės e, galėtų išvengti tokių klinikinių tyrimų tik tai jeigu jos įrodys, jog tai yra, jos gali pagrysti vieno ar kito produkto egzistavimą jau esančiais, jau e-, turimais egzistuojančiais e, duomenimis. Ir kaip jau sakiau, tokie įrodymai surinkti dar prieš, e, atlikus vertinimus prieš pateikiant į rinką, gali būti pranešti atitinkamoms institucijoms. E, tos institucijos turi būti e, bet kokiu atveju informuojamos apie kažkokius incidentus, dėl kurių reikėtų atlikti papildomą tyrimą, papildomą įvertinimą. kas dėl klubo implantų. Aš suprantu, kad būtent po, e, duomenys po e, pateikimo į rinką parodė, jog e, tose implantuose yra kažkokių medžiagų, kurios, dėl kurių vyko kraujo užkritimai ir panašiai. Taigi egzistuoja e, taisyklės, kurių reikia laikytis, tačiau kartais vyksta tokių incidentų. Indėja taip būna. Yes, uh, Linda McEvan. Linda McEvan. Tai akivaizdžiai problema. Pats faktas, kad e, tie klubų implantai buvo pakeiti Iškilo problemų labai rimtų pacientams, nes tas to metalo tiesiog nepriėmė jų kūnas. Ir tiesiog pasirodo, nebuvo atlikti tyrimai, buvo pasiremta kažkokiais egzistuojančiais duomenimis nutolusiais nuo realybės. Tačiau dabar Pavyzdžiui, juk žinome, kad yra labai svarbu išsiaiškinti, kad tūkstančiai žmonių nešioja klubo sąnario implantus ir svarbu, kad nebūtų tie implantai testuojami realiame gyvenime ir kad nebūtų atliekami bandymai su gyvai žmonėm. Ir lab, labai svarbu žinoti, kas dedama žmogui į kūną ir kokį poveikį tai gali turėti. Ir tai yra iš tikrųjų labai rimtas klausimas. Aš tikiuosi, kad komisija nepasakys tik tai tiek, kad sistema yra ir jinai turi veikti. Kad procedūros yra, bet žinot, kad iki šiol dėja procedūros buvo netinkamos. Ar yra kas nors numatyta jums pagerinti? Ačiū Lindai McEwen. Norėčiau baigti šios, svarstyti šį darbo atvarkės punktą. Turime pakeitimų pateikimo terminą. Tai yra e, kovo 28 diena. Aplinkosaugos komitete e, balandžio 24 dieną įvyks balsavimas, o balsa, e, gegužės pirmojoje plenarnėje sesijoje įvyks galutinis balsavimas. Dėkoju už diskusiją ir pateiktus klausimus ir atsakymus. Ir dabar norėčiau trumpam nutraukti posėdį, padarydamas per traukėlę iki 11 valandos. Visi kolegos, kurie čia esate, atsiveskite bent po porą savo kolegų iš aplinkosaugos komiteto. Ir e, kad mes čia visi galėtume e, dar ir su nacionaliniu parlamento atstovais padiskutuoti pilnavertiškai, taigi nustraukiu posėdį iki 11 valandos ir lygiai 11 tęsime darbą.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 So, ich möchte. Please take a seat. Norėčiau, kad susėstumėte į savo vietas. Ich begrüße Sie ganz herzlich. Sveikinu visus susirinkusi tarp parlamentinį komiteto posėdį, rengiantis Rijo plus 20 vadovų sustikimui. Aukščiausio lygio sustikimui aš matau, kad e, susirinkote gausiai ir tai, kas Rijo įvyks birželio mėnesį Tai bus tikrai istorinės reikšmės įvykis. Esu įsitikinęs, kad ir e, po to taip pat bus o, e, ta, tas, ta Rio konferencija turės didžiulės reikšmės. Ir jeigu mes visi Europoje, tiek nacionaliniai parlamentai, tiek ir Europos parlamentas, ir visos institucijos, tiek taryba, tiek ir komisija, gerai pasirenksime šiam aukščiausio lygio susitikimui, gerai sformuluosime savo pozicijas, nuspręsdami, ką, dėl ko norėsime konkrečiai dėrėtis, kaip turės atrodyti darbo atvarkė. Ir būtent tokia ir yra mūsų šiandieninio susitikimo su kolegomis iš 20 valstybių narių ir 23 parlamentų prasme iš viso 27 e, nacionaliniai parlamentai yra atstovaujami šiandieną ir aš norėčiau visus pasveikinti čia atvykus į Briuselį, padėkoti už tai, kad atkeliavote pas mus ir tikiuosi, e, e, džiaugiuosi būsimą diskusiją. Šiandienos diskusija yra padalinta į dvi dalis. Pirmojoje dalyje norime padiskutuoti apie tai, kaip turėtų atrodyti ta institucinė sąranga atsižvelgiant į, e, turint atsižvelgiant į mūsų politikos globalumą, tvarumą, kaip ji turi būti formuojama, kaip, kokį indėlį norime mes įnešti. Ir antrojoje dalyje norime padiskutuoti apie tai, kaip tvaria ekonomikos politika, atsižvelgiant ir į tvarę plėtrą, galime kovoti su skurdu ir toliau stiprinti tvarumą šiuose srityse. Norėčiau pasveikinti pirmąją mūsų kalbėtoją, pirmojoje dalyje. Ji atvyks, atvyko iš šalies, kuri šiuo metu pirmininkauja tarybai ir yra aplinkosaugos komiteto Danijos parlamente pirmininkė. Sveikinu ponę Loklint atvykusi mūsų parlamentą ir suteikiu Jums žodį, kurį galite tarti, darydama įžangą mūsų šios dienos sustikime. Dankeschön. Dėkoju. Pane pirmininkė, pirmiausia, norėčiau pareikšti savo nuoširdžią patiką už kvietimą dalyvauti šiame posėdėje šiandieną. Pone pirmininkė, gerbiami parlamentarai, ponios ir ponai, man tenka garbė ir malonumas šiandien pasisakyti jūsų posėdėje. Esu Danijos parlamento Folketingo aplinkosaugos komiteto pirmininkė. Antra, norėčiau pabrėžti, kad šio posėdžio tema buvo puikiai pasirinkta, labai savalaikė, nes rengiamės Rio plus 20 aukščiausių lygių susitikimui. Tad turime progą aptarti institucinę sąrangą reikalingą tvariai plėtrai. Tai yra taip pat ir vienas svarbiausių dalykų minimų konferencijos pagrindinio dokumento pradinėme variante. Iki renginio liko trys mėnesiai. Trečia, be abejo, šiandien diskusijos užbaigti negalėsime, bet galėsime daug apibendrinti ir turėsime galimybę tęsti diskusiją tarp parlamentinėje konferencijoje 12 e, metų, gegužės 14-15 dieną Kopenhagoje, kur vyks galutinis pasirengimas ir jo plus 20 susitikimui. Prieš pereidama prie darbo tvarkės temų dėl institutinės sąrangos, aš norėčiau pabrėžti, kad mes turime siekti uh, veiksmų ir į ateitį nukreiptų Rio rezultatų. Mes žinome, kiek spragų buvo palikta čia 92 metais. Renginys buvo nusivylimas ir nežinau kaip jūs, bet aš labai didelės viltis dedu į būsimąją Rio konferenciją. Rio plus 20 turi būti tas taškas, nuo kurios prasidės dideli pasikeitimai, bus pereinama prie e, ekologiškos ekonomikos, bus kovojama su skurdu, jis bus naikinamas, bus plėtojama tvari plėtra. E, dokumentas, kuris bus parengtas, ten turi būti nukreiptas ir politinės deklaracijos turi būti nukreiptos į tai, kad įvyktų reikšmingi tvarūs pasikeitimai, kad būtų atlikti darbai per numatytą konkrečiai laiko tarpą. Aš manau, kad tas pradinis dokumento e, variantas bus parengtas tinkamai, dėl jo deramas jau dabar. Ir svarbu peržvelgti tą institucinę sąrangą, kokios mes jos norime, dėl kokios mes jos susitarsime. Institucinė sąranga yra esminis dalykas mūsų tikslams pasiekti. Rijo tikslai priklausys iš dalies nuo to dokumento. Turime sustarti dėl tikslų, tai yra ypatingai svarbu. Tačiau e, žinome, kad ateinantis metai tvariai plėtrai bus kritiniai metai. Turime pripažinti, kad egzistuoja tarpusavio sąveika tarp skurdo, gamtos resursų ir ekosistemų naudojimo ir ekosistemų e, skurdinimo. Dėl to nėra jokių abejonių ir svarbu, kad, ne, kad būtų pakankamai koordinacijos tarp įvairių e, jungtinių tautų agentūrų atliekamų darbo. Mums reikia aiškiai apibriežti, ką agentūros galėtų nuveikti, kaip jos galėtų skatinti ekologiškos ekonomikos plėtrą, kaip galima būtų išnaikinti skurdą. Egzistuoja ryšys tarp institucinės sąrangos ir žaliosios ekonomikos, ekologiškos ekonomikos plėtojimo ir kovos su skurdu. E, šalia įvairių taisyklių ir reglamentų ir jų laikymosi labai svarbu užtikrinti tinkamą globalios rinkos veikimo. Čia būtina įtvirtinti daugia šalį institucinį efektyvų požiūrį ir institucinį veikimą. Vyriausybės struktūros turi, vir, turi dirbti siekdamos tvarių tikslų. Mūsų ekologiškos ekonomikos tikslas turi siekti išnaikinti skurtą. Europos parlamentas, komisija ir taryba turi siekti ambicingų reformų. Reikia skubiai reformuoti institucinę sąrangą, kad galėtume užpildyti tas spragas ir siekti konstruktyvių globalių veiksmų. Svarbu įdėkti mechanizmus stebėsenai ir užtikrinti, kad bus įgyveninti visi prisimti įsipareigojimai. Pirmiausia, pradinėme dokumento variante kurios yra vadinamas ateitis, kurios mes norime. E, aš manau, kad tas pavadinimas yra labai vykęs to dokumento. Ateitis, kurios mes norime. E, yra puikus. Pirmiausia, mes turime užtikrinti tvarų vystimą, darnų vystimąsi ir mes turime įtraukti šį tikslą į mūsų svarbiausius tikslus. Tai turi būti atspindėta Junktinių tautų organizacijos generalinės asamblėjos dokumentuose. Antra, yra būtina e, Junktinių tautų darnaus vystimosi komisiją paversti tvaro, e, darnaus vystimosi tarybą, kad būtų galima paskatinti geresnį įvairių e, tvaraus vystimosi ramščių integraciją ir paskatinti visais lygmenimis priimtų sprendimų įgyvendinimą ir užtikrinti nuoseklumą. Svarbu, kad visos interesuotos pusės, ypatingai stambesnės grupės, sėkmingai vadovautų pasirengime Rio plus 20 ir jo sprendimų įgyvendinime. Kaip pasakyta, Rio dokumento pradinėme dokumente. Ekosokos taip pat turi suvaidinti esminį vaidmenį. Svarbu, kad 67-ojoje e, konferencijoje būtų deramasi dėl kitų pasiūlytų pasikeitimų. Nuo 2005 metų Danijos požiūrių mes nuolatos pabrėžėme, kaip svarbu yra užtikrinti tinkamą e, aplinkosaugos valdyseną ir užtikrinti tam reikiamą institucinę sąrangą. Mes manome, kad būtina užtikrinti tinkamą jungtinių tautų aplinkosaugos programos įgyvendinimą. Turime nepamiršti, kad dabartiniai valdysenos sustarimai yra labai neaiškus, labai painus ir nenuseklus. 40 mečius e, ši programa veikia 50 e, jungtinių tautų įvairių struktūrų atsakingų už gamtosaugą veikia šioje srityje. Jų valia galbūt yra ir labai gera, tačiau tam reikalingi taip pat ir ištekliai. Reikėtų sukurti, sustiprinti jungtinių tautų gamtosaugos agentūrą, specializuotą agentūrą veikiančią Nairobiją. Reikėtų, kad būtų siekiama universalių tikslų ir kad tam būtų skiriami reikiami ištekliai reikėtų, kad ši agentūra būtų traktuojama lygiai teisiškai su kitomis jungtinių tautų specializuotomis agentūromis. Taip pat labai svarbu prisiminti, kad tvari plėtra prasideda pas mus, pirmiausia, namie. E, turime, gal, turime mąstyti globaliai, veikti lokaliai. Tai yra labai teisingas šūkis. Energetikos politika, žemės ūkio politika, žvejybos politika, prekybos politika, vystimosi politika, finansų politika. Jūs kalba, kalbėjote apie visą tai. Visos politikos rytis turi būti tinkamai integruotos nuos, ir nuoseklios siekiant iškeltų tikslų, bent jau ES lygių, jeigu norime pasiekti tvarios plėtros ateityje. Turime taip pat nepamiršti ir finansinio aspekto, nes Rio pradinėje deklaracijoje yra e, kalbama apie šios visus dalykus. buvo pasirinkta diferencijuota, kad ir bendra atsakomybė. ES turėtų turėti šios dalykus galvoje ir nuoširdžiai dirbti, remdama technologijų perdavimą, žinių perdavimą, kad būtų galima jomis pasinaudoti, kuriant tarptautinį valdysenos mechanizmą. Mums būtina užtikrinti, kad ekonomikos, socialiniai ir e, aplinkosaugos rytis bus e, greta viena kitos, kad bus neatskiriamos viena nuo kitos. Vyks diskusijos ir turime daryti viską, kad būtų į tvarę plėtrą žvelgiama tinkamai visose šalyse, visais lygmenimis. Kaip mes galėtume e, palengvinti tų ambicingų įsipareigojimų gyvendinimą. Mes žinome, kad situacija nelengva, bet taip pat tai yra ir proga užtikrinti tinkamą augimą, socialinę e, įtraukti ir teisingesnį resursų paskirstimą. Jeigu norime efektyviau panaudoti, e, jeigu norime e, užtikrinti geresnį augimą, turime tinkamai panaudoti turimus resursus. Ir čia ES turi suvaidinti esminį vaidmenį. Būtina siekti, kad būtų gyvendintos jungtinių tautų gairės ekologiškai ekonomikai plėtoti. Būtina, kad susitartume dėl ambicingų tikslų, kurių sieksime Rio plus 20 konferencijoje birželį 12 metų. Europos parlament su Europos parlamentu turime bendradarbiauti, kad sustiprintume dar iki konferencijos ES poziciją. Tai yra unikali proga e, susitarti dėl konkrečių tikslų ir įsipareigojimų siekiant darnios plėtros. Manau, kad mes, kaip parlamento nariai, turėtume pasinaudoti šią progą, kad pačiais įvairiausiais kanalais paveiktume e, priimtų sprendimus Rijo. Mes turime bendradarbiauti su parlamentarais, kad surinktume reikiamą kritinę masę, kad susitartume dėl teisėkuros dokumentų, kurie padėtų mums atremti kylančius iššūkius. Birželio 15-17 dieną prieš Rio konferenciją vyks svarbus renginys. Ir manau, kad ši konferencija bus labai svarbi, turime dirbti su visais partneriais visame pasaulyje. Ir čia manau, kad kiekvienas gali suvaidinti jam tenkantį vaidmenį. Tikiuosi jūsų paramos ir dėkuoju Jums uždėmesi. Thank you very much. Lone uh, Longlind. Ačiū, poniai Loklint, už jūsų uh, kalbą. Ir dabar žodį suteiksiu kolegoms iš nacionalinių parlamentų ir Europos parlamento. Norėčiau dar atkreipti dėmesį, jūsų dėmesį į procedūras. Kolegos iš nacionalinių parlamentų e, turi e, ant stalo sudėtas e, e, korteles, į kurias gali įrašyti norą pasisakyti. Jeigu norėsite tarti žodį, tuomet parašykite, užrašykite tai kortelėje, tuomet jos bus surinktos. O kolegos iš Europos parlamento, norėdami pasisakyti, pakels rankas ir bus užregistruoti biure. Ir e, palaikysime tokią eilės tvarką, kad e, galėtų kalbėti po porą kolegų iš nacionalinių parlamentų ir e, po jų vienas, e, po vieną kolegą iš Europos parlamento. Visiems skiriame dviejų minučių laiko limitą, kad visi galėtų pasisakyti. Turime parlamento narių ne tik iš nacionalinių parlamentų, bet ir iš ekonomikos socialinių reikalų uh, E, komiteto, tai yra Stefanas Nilsenas. Ši institucija taip pat labai intensyviai rūpinasi pasirengimu e, šios sustikimo Rijos e, pasirinkimo darbams ir Mišel Livung, regionų komiteto atstovė. Ji taip pat yra šiame podijume, ji taip pat su mumis šiandieną padiskutuos, nuoširdžiai sveikinu jūs čia atvykus. Ir dabar pradėkime Mm, kalbėtojų sąrašą. Pirmiausia, kolega iš Kipros, iš Kipro, ponas Anamo, sveikinu Jūs atvykus į Europos parlamentą ir skiriu Jums žodį dviem minutėm. Ačiū, ponė pirmininkė. Man labai džiugu, kad galiu būti čia šiandieną ir kad galiu trumpai prisistatyti. Aš labai džiaugiuosi, e, matydamas jūs čia šiandieną vėl, jau prieš keltą metų esu čia buvęs. Nuo tada, kai jungtinėse tautose buvo uh, 92 metais, nuo tada, kai jungtinėse tautose buvo sukurta aplinkos saugos programa ir po 92 e, susitikim, susitikimo Rio de Žaneirė labai daug kas pasikeitė pasaulyje, buvo ir ekonominės finansų krizė, įvairūs kiti pokyčiai. Ir visame pasaulyje e, labai susil... buvo labai sukrėsta viso, viso pasaulio valstybių ekonomika ir uh, E, reikia atkreipti dėmesį nebe į ekonomiką, o ypač į žmonės, į žmogų kaip individą. Labai svarbu, e, kad jungtinių tautų sistemos viduje būtų dirbama ir veikiama, bendratarbiaujant su įvomis, įvairiomis agentūromis kaip IAA ir FAO. Ir tai galima, e, yra galimybė sukurti dar vieną e, mokslinių tyrimų struktūrą jungtinių tautų kontekste, stengiantis plėt, e, toliau skatinti dar neplėtrą ir išvengti dubliavimosi įvairių kompetencijų dubliavimosi, kaip tai buvo praeitįje. Ir taip pat reikia pasakyti, kad 2000 12 pradžioje buvo pateikti. E, e, mūsų parlamente jau buvo padaryta tam tikrų e, pakeitimų, pateikta įvairių pasiūlymų, būtent siekiant keisti teisėkuros procesą darnios plėtros labui. Dabar kolega iš Ispanijos, prašau. Sí, buenos días. Labadiena. Taip, beveik e, teisingai ištarėte, nebent pabaigą tik supainiojote šiek tiek, o šiaip viskas labai gerai, ačiū. Norėjau pasisakyti dėl to, kad pareiščiau, jog Jis džiaugiamės, kad Ispanijos atstovai dalyvauja šiame posėdyje, tarp kitų e, Europos šalių Euro, e, parlamentarų ir europarlamentarų. Ir norėtumėm visus pasveikinti ir, pas, e, ir pasidžiaugti, kad šitas posėdis e, vyks ir kad tai bus nauja labai svarbi progą siekti mums to, ko siekiame. Ir mums labai patiktų, kad kad viskas vyktų panašiai taip, kaip vyko prieš 20 metų, kai buvo Rio de Žaneiro viršūnių susitikimas. Taip iš tiesų dabar labai nemažai kalbama apie tvarų vystimasi, o tai, ką mes iki šiol matėmės, nebūtinai yra sėkmės pavyzdys, kaip mes to pageidautume. Tad labai džiugu atstovauti visai ES šalių sąjungai, siekiant tikslų, kurie buvo suformuluoti Danijos pirmininkavimo metu. Taigi labai svarbu, kad visi kartu dirbtume, mes norime, Ispanija nori dirbti kartu, mes norime eiti tą linkmę, kurią pasirinko Europos parlamentas ir kiekvieną kartą, kai jums prireiks pagalbos, galite mumis pasikliauti. Kolega Gerbrandi, kuris yra ir Europos parlamento e, delegacijos vadovas, e, tai yra delegacijos, kuri keliausi į Rio de Žaneirą. Prašau. Lona, Um. Dėkoju Matės už pasisakymą. Taigi mes dabar nuleidome užuolaidas ir dabar galite dar labiau laisvai kalbėti ir sakyti, kas tik ateis į galvą. Mūsų vaidmuo kaip parlamentarų turbūt aiškiai aptarta šiame kontekste. Mano supratimu, man labai svarbu, kad susitikome čia šiandien visi kartu tarp mūsų Europos parlamento narių ir nacionalinių parlamentų atstovų. Europos parlamentas tuomet gali kelti dar ambicingesnius tikslus, jaustamas nacionalinių parlamentų paramą. 2002, 2002 mm, metais atsirado paskatų mąstyti labiau globaliai. Europos parlamentas tuomet sakė, kad rezultatai nebuvo gal tokie geri, kaip tikėtasi, bet turime išsiaiškinti, kas atsitiko daugeliu valstybių vadovų galvoje. Ačiū 92 metų situacijai. Birželį šiemet vyksianti konferencija ko gero, gal bus tas renginys, kurį vyks šis tas kitokio, gal nevyks tas pats, kas tais mano minėtais metais. Svarbu kalbėti apie gamtos išteklius. Mes vis dažniau susidurėme su tuo, kad mūsų e, augimo potencialas bus ribojamas išteklių trūkumo. Man svarbiausia Rijo atrodo turėtų būti štai kas vyks daugy, e, daugelis tiksliau darybų, tarptautinių darybų dėl išteklių yra paralyžiuotos mes turime naujos e, tarptautinės valdysenos sistemos tam, kad būtų galima situaciją pastumėti pirmin, kad jinai nebūtų tokia blokuota. Tarptautinė prekyba, laisva prekyba yra svarbus dalykai mūsų e, planetai. Pasaulio prekybos organizacija turi galimybę spręsti ginčius, o kogi trūksta O būtent trūksta, kad į tai būtų traukiami aplinkosaugos aspektai. Mano supratimo, tai Rio e, plus 20 tai yra vienas iš svarbiausių tikslų. Tarptautiniu lygiu turi būti sustiprintos e, jungtinių tautų struktūros. Aš e, apsiribosiu dviem minutėmis, pirmininkė, man atrodo, dar jų neišeikvojau. Turime aptarti PPO vaidmenį Ir ko gero, sakyčiau, reiktų eiti dar toliau ir kaip parlamento rezoliucijoje iškelsti um, iniciatyvą įkurti baudžiamą į teismą už nusikaltimus aplinkai, aplinkosaugai. Uh, man atrodo, tai būtų įdomi iniciatyva. Dėkoju. Dėkoju. Dabar žodį suteiksiu ekonomikos socialinių reikalų komiteto pirmininkui Vanui Nilsenui suteikti žodį ir dar kartą padėkoti už tai, kad dalyvaujate čia šiandieną. Dėkoju už galimybę pasisakyti e, atstovaujant pilietiniai visuomeniai. Mes vienintelė institucija, kuri yra atstovaujama būtent pilietinės visuomenės, e, atstovaujam būtent pilietiniai visuomeniai. Rijo konferencijoje mes e, e, įpareigosime pasaulio lyderius imtis konkrečių planų e, aplinkosaugos rytyje ir kovojant su skurdu, skatinant žaliosios ekonomikos raidą. Visa tai turi būti tvarios plėtros politikos dalis. Balansas tarp socialinių, ekologinių ir ekonominių aspektų yra labai svarbus. Mes labai pritarėme, kaip jau buvo prieš tai sakyta, kad e, komisija, e, tai yra tvari, dar, darnaus vystimosi, vystimosi komisija būtų paversta e, darnaus vystimosi taryba su stipresniais įgaliojimais. Taip pat mes pritarėme tam, kad jungtinių tautų aplinkosaugos programa taptų stipria aplinkosaugos agentūra su stipresniais įgaliojimais. Taip pat mes prašome, kad pilietinė visuomenė taip pat būtų aktyviai įtraukta į visas pagrindinės struktūras ir ateities diskusijas. Taip pat mes pritarėme, kad ombudsmenas e, ateityje būtų, e, taip, ombudsmeno postas būtų įsteigtas. Taip pat mes pritarėme kad e, visuomenė galėtų neribotai naudotis visą įmanomą informaciją šioje, šioje srityje. Taip pat mes pritarėme tam, kad taryba suteiktų mandatą ir jūs vaidinate čia labai svarbų vaidmenį. Tai yra suteiktų mandatą komisijai e, dėrėtis e, su ES e, vardu, vien, kalbėdama vienu balsu su kitomis pasaulio valstybėmis, su savo partnerėmis. Dėkoju už galimybę dvi minutės kalbėtis jums šiandieną. Much, uh... Pirmininkas, atleiskite, kad mes ribojame jūsų laiką ir dabar žodį suteikiu regionų komiteto atstovui, ponui Liugra. Ačiū pirmininkė, taip pat norėčiau padėkoti už galimybę regiono komitetui pasisakyti čia. Labai atsiprašau, kad mūsų pirmininkė ponė Breso nedalyvauja, ji atlieka kitas pareigas. E, regionų komitetas prašo, kad būtų pritarėme nuosekliai e, daugelio lygmenų valdymo, e, valdymui, e, kad būtų sinergija ir papildomumas tarp visų valdžios lygmenų. Juodraštyje mes labai džiaugiamės, pradinėme variante labai džiaugiamės E, kad e, ten įrašytos e, kolektyvinės institucijos, kad tai yra labai teigiamas dalykas, yra keturi, keturios pagrindinės ašys, kurias reikia papildyti. Pirmiausia, turi būti papildyti sustiprintas valdymas tarptautinėme lygmenyje, kad būtų jungtinių tautų programa pakeista į e, pasaulinę e, programą. E, Antras dalykas, mes norime, kad e, būtų pripažįstamos regioninės ir vietinės institucijos kaip institucijos veikiančio šalia vyriausybių bei jungtinių tautų, e, kad jos būtų pripažįstamos lygiai taip kaip ir vyriausybės atstovai. E, trečia, reikia regioninių vietinių ir. ir, ir valdžios institucijų e, mes norime, kad būtų 21, darbo atvarkė 21, pratesta Rio 20. Ketvirta, mes norime, kad, kaip ir parlamentas, kad Rio plus 20 pakvies, e, palaikytų e, aplinkosaugos tausojimą ir kad būtų taip E, tariamas, e, tai, taip dirbam panašiai kaip su Arhus konvencija. Ir e, tvaraus vystimosi institucinė sąranga turi apimti darbo tvarkę, kaip padaryti taip, kad tvarus vystimasis taptų tikrų ir konkrečių suformuluotų tikslų ir kur, kad būtų numatyti atitinkami įrankiai tam priemonės tam. Ačiū Jums už pakvietimą. Ačiū už Jūsų pasisakymą. Dabar žodžio paprašė kolega Brinkett iš Maltos. Prašau, Jums suteikiu dvi minutės. Thank you, Mr. Chair. Um, the hot topic of... Dėkoju, pane pirmininkė. Kai dėl tvarios plėtros tikslų Svarbu, kad tie tikslai būtų konkrečiai suformuluoti ir išdėstyti. Tūkstantmečių vystimosi tikslai, mano supratimu, e, susilaukė pernelik mažai dėmesio, ten nepakankamai kalbam apie tvarę plėtrą ir aplinkosaugą. Bet tie tikslai susijęs su aplinka turėtų būti garsiai suformuluoti, manau, tai turėtų būti politiniai įsipareigojimai, e, reikėtų politiškai apsispręsti, ar tie tikslai mums reikalingi ar ne. Kai kas sakė, kad iš tvarios plėtros reikėtų užbraukti tokį dalyką kaip politika, tačiau be politikų, manau, e, tos priemonės neteks dvasios ir bendro projekto neatsiras. Būtent dėl tos priežasties aš manau, kad visos suinteresuotos pusės, pradedant vyriausybėmis, parlamentais, nevyriausybėmis organizacijomis ir kitomis struktūromis, taip pat pilietinė visuomenė, turi siekti E, sustarimo dėl to, kokie turėtų būti vystimosi tikslai, ką jie turėtų apimti. Kai ką jau minėjo anksčiau kalbėję kolegos. Ir aš manau, kad net jeigu turime kalbėti apie institucinę sąrangą, institucinį lygmenį, jungtinių tautų lygmenių, aš manau, kad svarbu turėti tokią infrastruktūrą, kuris sprendžia visus šiuos klausimus. Ir labai svarbu, kad uh, būsimajai konferencijai, aukščiausio lygio Rio konferencijai būtų tinkamai pasiruošta. Mes dar turime laiko, tris mėnesius ir manau, kad jau dabar turime renkti tikslus, numatyti terminus ir turime aiškiai nusistatyti, kokie bus jų gyvendimo kriterijai ir priemonės. Ačiū. Dėkoju. Dabar kitas mano e, kalbėtojų sąraše yra ponas Veidalgo, kuris yra Ispanijos parlamento atstovas. Prašau. Jei kalbėtojas neįsijungia mikrofoną. Atstovauju Ispanijos senatui, o taip pat Ispanijos socialistams. E, ir jų vardu norėčiau pasakyti, kad mūsų e, rezoliucija kartu su Europos parlamento e, pasiūlymais turi būti paviešinta. Ir pirmiausia informuojant e, jungtinių tautų e, jungtinę grupę, kuri labai e, aktyviai dirba kartu su mūsų ministra, ministrė Kristina Narbona. Pasiūlymai ir rekomendacijos yra dar labiau reikalingi negu bet kokiu momentu krizės metu. E, krize, krize kurią sukėlė e, finansinės e, spekulacijos, apėmė pas, visą pasaulį. Ir mes visi šiek tiek atsakingi už tai ir mes turime prisimti taip pat atsakomybę ir vietinių lygmenių. Mes remiame, e, kad būtų pasauliniu mastu kuriama tokia sąranga e, kaip nauja darbo forma ir kad e, tas mechanizmas būtų paremtas ir moksliniais mokslinėmis išvadėmis, tačiau mes visi turime vengti pakeisti savo darbo atvarkę europiniu ir nacionaliniu mastu. Mes negalime krizės išnaudoti kaip e, pirkimo ožio. Mes turime mes neturime pasinaudoti krize kaip uh, E, kažkuo, kas mokėtų už tvarų vystimasi. Mes turime diskutuoti apie mūsų planetos ateitį, nes būtent čia mes visi gyvename ir visos tos priemonės, kurias mes dabar aptarinėjame, yra svarbios įdėkti. Ačiū pana Vitalgo, dabar kalbės Richard Zieba. Ačiū, panė pirmininkė. Norėčiau priminti, kad rytoj Ir rytojus yra pasaulio vandens diena. Ir, tai, ir mes pasiekėme pirmąjį e, tūkstantmečio plėtros tikslą, tai yra užtikrinti e, daugumos pasaulio žmonių prieigą prie švaraus vandens. Tačiau vis tiek manyčiau, kad dar daug ko reikia siekti. Be abejo, vanduo čia yra vienas iš mūsų tikslų e, jeigu, e, ir jis, jo sėkmė bus tik tai e, e, grindžiama kitų tikslų e, siekimo. E, E, galimybėmis. 70 procentų žmonių e, e, dabar jau turi prieigą prie švaraus vandens, tačiau reikia kalbėti apie besivystančią šalis, ten gyvenančių žmonės, kurie dar neturi pakankamai geros prieigos prie vandens, ypač urbanizuotos vietovės. Ir būtent tas darnus vystimasis yra čia labai svarbus dalykas, ypač reikėtų kalbėti ir apie E, e, besivystančias šalis, kurios yra, e, kuriuose yra kaimo vietovės ypatingai, pa, pa, pa, kaimo vietovėse dirba, gyvena dauguma žmonių ir reikia ten padėti ypač moterims, stiprinti jų pozicijas ir jų vaidmenį. Uh, Ir taip pat reikia kalbėti apie konfliktų dėl vandens sprendimą, prisiminkime Pakistaną, Indiją, jų Kašmyro regioną, stengtis užkirsti kelią tokiems konfliktams jungtinės tautos turėtų prisidėti prie e, taikos e, užtikrinimo visame pasaulyje. Taip pat reikėtų kalbėti apie e, vandens infrastruktūros miestuose stiprinimą, tų infrastruktūrų kūrimo, kūrimui skirtas, skirtą finansavimą. Žemės ūkio srityje reikėtų priminti tai, jog mes galime gan saliginai nebrangiai skatinti žemės ūkėje naudojamo vandens e, e, drėkinimo sistemų kūrimą. Ir jeigu šios, šios, šių tikslų nesieksime nuosekliai ir darniai, tuomet nepasieksime sėkmingai ir kitų užsibrieštų tūkstantmečio tikslų. Dėkuoju dabar kolega Haiderich iš Vokietijos Bundestago. Ačiū. Aš esu Helmutas Haiderich, esu Bundestago atstovas labai e, dėkingas, kad suteikėte mums progą e, nacionaliniam parlamento atstovams kalbėti šiandieną čia. Žinote, kad diskusijos apie klimato kaitą Vokietijoje yra labai aktyvios, ypač šiuo momentu, kai mes stengiamės Vokietijos e, visą apsirūpinimą energiją perorientuoti į atsinaujinančius energijos šaltinius. Norėčiau tikėtis, kad e, tarptautinėse dėrybose kalbėsime ne tik taip apie bendrus e, tikslus, bet ir suformuluosime labai konkrečius tikslus ir sustarsime dėl konkrečių dalykų ir e, pasieksime konkrečių rezultatų. Turiu pasakyti, kad mūsų nuomonė tolesnė plėtra bus sėkminga tik tai tuo atveju, jeigu kiekviena atskira valstybė prisims konkrečius įsipareigojimus, kurios bus į, į, įmanoma tiksliai įvertinti ir nustatys trūkumus ir kur dar e, yra potencialo siekti daugiau. Ir kad pasiekta pažanga būtų įgyvendinama realybėje, tikrovėje, kad mes visi turėtume iš to naudos. Uh, Kitas akcentas, kurį norėčiau čia iškelti, ypač e, turint omenyje, ką pasakė prieš tai kalbėjusiasis apie vandenį, mes pritarėme um, sąsajai tarp energetikos, e, žemės ūkio ir vandens, vandentvarkos. Uh, Ir turiu pasakyti, kad šią savaitę Europos parlamente buvo pateikta iniciatyva e, būtent siekiančio tikslo ir siekiant, e, užtik, e, siekiant iš, išryškinti tą prieigos prie švaraus vandens tikslą. Mes tikimės, kad Rio de Žaneiro konferencijoje bus suformuluotos konkrečios priemonės, kurios prisidės prie e, tikslių, konkrečių rezultatų ateityje po šios konferencijos visame pasaulyje. Dėkoju, dabar žodį suteikėme kolegiai iš Roskinjol iš Prancūzijos senato. Bonjour, Labadiena. Visų pirma, norėčiau padėkoti organizatoriams iš Europos parlamento, kurie leidžia susitikti mm, visiems ir Europos parlamentarams, ir nacionaliniams parlamentarams. Taip pat norėčiau padėkoti už puikų darbą, kurį atliko komisija, e, teikdama rezoliucijos pasiūlymą, kuri visiems nacionaliniams parlamentarams yra puikus ir turtingas bei ambicingas darbo pagrindas. Didelė dalis mūsų nerimo E, dėl kitos viršūnės susitikimo Rio plus 20 e, yra e, sudaroma susidaro dėl to, kad skiriasi nuomonės, dėl to, kad aplinkosaugos, tvaraus augimo problemos yra statomos į antrą vietą po ekonominių problemų. Tad norėčiau, kad būtų mobilizuojamos e, viešosios nuomonės, nes nebus viršūnių susitikimas sėkmingas, jeigu atitinkamai nepadirbės pasiruoždami nacionaliniai parlamentai. Tokiu būdu tik tais bus patiriama nesėkmė. Tad reikia paremti Europos e, žingsnius. Mes galime tokį pat pasisekimą pasiekti kaip Durbane, pasiekti vieningos ir vieningos Europos, siekti vieningos Europos parlamentarai, specialistai gali mobilizuoti spręsdami aplinkosaugos e, klausimus, nes ne, neslėpkime realybės, bebūtų, kokia bebūtų mūsų kilmi, e, kokia bebūtų mūsų politinė priklausomybė, ar socialistai, ar liberalai, kokie mes bebūtų, kokia be atstovautume valstybei, visiems mums reikia įtikinėti ir įtikinti E, e, kad visi darantys politiką turi iš naujo paleisti aplinkosauginę politiką. Visą tai e, mes turime daryti kartu ranka rankon. Ačiū. Dėkoju. Dabar kalbės Džiau Lainin. Ačiū, ponė pirmininkė. Darni plėtra turi tapti pagrindinė 21 amžiaus e, diskusijų tema. Mes girdėjome 8 ar 10 milijardų žmonių gyvena šiuo metu šioje planetoje. Ir jeigu iki dešimties milijardų priauksime, tuomet e, gali būti tikrai, e, atsirasti tikrai didelių problemų. Ir mes turime konstatuoti, kad E, tarp turtingųjų ir neturtingųjų praraja vis labiau didėja, ekonomikoje, ekono, verslas vis dar nesirūpina pakankamai e, eko, ekologiškumu ir taip pat didėja vadinamasis anglės dvideginio pėtsakas kiekvieno, kiekvieno čia, šioje žemėje gyvenančių ir tai yra problemos, kurias būtina svarstyti Rio de Žaneire. Be abejo, tos temos e, rūpi visiems suinteresuotiems asmenims, visoms pusėms. Tai negali būti vien tik tai vyriausybių galvos skausmas. Mums reikia, kad ir, ir savivaldybės, ir regionų valdžios institucijos, ir pilietinė visuomenė apie visą tai diskutuotų. Reikia apsvarstyti, ką gali kiekvienas padaryti, ką turi padaryti kiekvienas iš mūsų. ES parengė tvario, tvarumo, tvarios plėtros strategiją, kuri dėja nepasiteisino. Aš sutinku kolegė, su kolegė iš Prancūzijos senato, mums reikia tokių strategijų e, visais lygmenimis, tiek savivaldybių lygmenių, tiek ir globalių lygmenių. Ir Rio de Žaneire E, turėsime diskutuoti apie tai, kad UNEP programa taptų konkrečia stipria agentūra, kadangi yra nepriimtina e, tai, jog UNEP šiuo metu yra dėja labai silpna programa. Tačiau be viso šito mums reikia ir darnios, e, darnaus vystimosi tarybos, reikia struktūros, kuri kontroliuotų susitarimų įgyvendinimą ir įgytų atitinkamų galių ir įgaliojimų e, imtis veiksmų, gal nesakau skelbti sankcijas, bet e, tam tikrai stebėsenos žingsniais, parengdama įvairias ataskaitas, e, užtikrintų, kad visi laikytųsi prisimtų įsipareigojimų, kad čia gražų žodžiai, kuriuos visi, kurie, kuriuos visi skelbėme, neliktų tiesiog popieriuje ir kad ateityje mūsų įsipareigojimai e, būtų e, paversti tikrovę. Rio de Žaneire mes turime realų šansą prisimti lyderio vaidmenį. Dėkoju. Dabar žodį suteikiu aplinkos komiteto iš Portugalijos parlamente Ramos Brito, e, pirmininkui Ramos Brito, prašau. Dėkoju, ponė pirmininkė. Pirmiausia, manau, kad surenkti šį sutikimą buvo puikia mintis. Džiaugiuosi tuo, kadangi mums tai suteikia progą susitikti ir aptarti skirtingas pozicijas. Mes išklausėme kreipimasi, kurį išsakė pirmininkė, pirmininkauti Folketingo aplinkos saugos komitetui. Ji minėjo, kad svarbu parengti bendrą poziciją Rio plus 20 aukščiausių lygių susitikimui. Šiemet mes švenčiame ir jo konferencijos 20-asias metinės. Tai yra taip pat Brooklyn pranešimo 20-osios metinės. Tad um, labai svarbu neužmiršti tos temos, tvarios plėtros temos. Tačiau Europos bendrą poziciją minėjo ir kiti kolegos. Ir ta bendra pozicija turi būti tokia, kuria siekiama kurti tiltus, pasiekiant kitus pasaulio kraštus. Indija, Kinija, Brazilija turėtų būti tie kraštai, su kuriais mes bendradarbiaujame priešingai. Mes priimsime labai siaurą, tik mums rūpinčią poziciją, kuri gal net nebus pernelyg svarbi. Antra, turime turėti bendrą Europos poziciją, tačiau turime nepadaryti klaidos ir ne, nekartoti Lisabonos strategijos klaidų. Mes turime siekti ES 2020 strategijos įgyvendinimo, turime neužmiršti 14-20 metų finansinės perspektyvos aspektų. Yra daugybė temų, kurių turim neužmiršti. Mes turime taip pat stengtis, kad būtų priimtas saistantis tarptautinis įsipareigojimas. Mes turime numatyti veiksmų programą, kur būtų numatyti aiškus tikslai. Dėkoju. Ačiū. Dabar žodį suteikiu aplinkosaugos komiteto iš Belgijos parlamento e, pirmininko pavaduotojai, ponia Isnoj. Merci. Uh... Dėkoju, ponė pirmininkė. Gerbiami kolegos. Čia pasisakau kaip klimato ir tvarios plėtros komiteto pirmininkė. Tokia, toks komitetas egzistuoja. Esu vicepirmininkė. Pirmininkas dalyvauja nacionalinėse laidotuvėse laidojami e, Šveicarijoje vykusio nelaimingo eismo atsitikimo aukos, vaikai. Ir mes Turime primti rezoliuciją dėl Rio plus 20 konferencijos. Turime apsispręsti, ko prašysime Belgijos vyriausybės ir mūsų Europos partnerių, e, kokios pozicijos laikytis Rio plus 20 susitikime. Norėčiau pabrėžti keletą aspektų susijusių su valdysena. Šioje rezoliucijoje valdysenos rytyje mes pabrėžiame keletą dalykų, kurių vienas yra tas, kad reikia jungtinių tautų e, sąrangoje sustiprinti um, aplinkos saugos agentūrą, kad taptų specializuota agentūra ir tuo būdu bus pagerintas aplinkos saugos valdymas. Tai taip pat suteiks daugiau jėgos šiai agentūrai ir kitiems susitarimams. Tai įneštų daugiau nuoseklumo susitarimams prekybos rytyje, pavyzdžiui. Kitas dalykas būtų toks, svarbu, kad aukščiausių lygių susitikimo dalyviai susitartų dėl strategijos, kurios tikslas yra sustiprinti nuoseklumą tarp įvairių egzistuojančių susitarimą. Svarbu, kad būtų laikomasi koordinuotų požiūrių į tris jungtinių tautų konvencijas, Rio konvencijas, biologinės įvairovės, klimato kaitos ir dykumėjimo. Svarbu, kad mūsų institucijos tarptautinės dirbtų nuosekliai. Dar vienas aspektas susijęs su valdysena. Rodikliai Labai svarbu turėti gebėjimus pamatuoti, kokios pažangos buvo pasiekta ar nepasiekta, e, kad prireikus galima būtų pasirinkti kitą modelį. Mūsų rezoliucijoje be kita ko pabrėžiama, kad Rio plus 20 aukščiausių lygio susitikimas turi suteikti galimybę pamatuoti gerbuvį ir vystimasi, ne tik remiantis BVP, bet ir remiantis kitais dalykais tokiais, pavyzdžiui, kaip aplinkos saugos ir ekonomikos plėtros sąveika, esbo e, visuomenės pažangos rodikliais ir panašiais. EBPO tiksliau visuomenės raidos rodikliais ir panašiai. E, turėtume atkreipti dėmesį į visą eilę aplinkosaugos ir socialinių rodiklių, ne tik BVP. Tie nauji rodikliai turėtų padėti geriau susidaryti vaizdą apie labiau įtraukiančius socialinius modelius ir jų tinkamumą visuomeniai. Tiek norėjau pasakyti, šią popietę dar kalbėsiu apie ekologinės ekonomikos plėtojimą. Ačiū. Ačiū. Miroslav Mutski. Já děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl na začátek. Ačiū, ponia pirmininkė. Norėčiau pasveikinti visus kolegas atvykusius iš nacionalinių parlamentų ir taip pat kolegas iš Europos parlamento. Džiaugiuosi, kad mes turime galimybę apsikeisti nuomonėmis. Norėčiau sureaguoti į Danijos parlamento pirmin... komiteto pirmininkės įvadinį pasisakymą. Nacionaliniai Parlamentai yra svarbus ir nacionalinės pastangos yra labai svarbios, tačiau reikia stengtis ir kad nacionalinės ir regioninės iniciatyvos, ypač regioninės iniciatyvos būtų e, taip pat joms skiriamas deramas dėmesys. E, žinoma, e, veikimas globaliai yra labai svarbus dalykas, tačiau vien tik tai taip mes nieko nepasieksime. Reikia gyvendinti reformas ir žemesniais lygmenimis ir neužmiršti tikslų. Mūsų nusistatyti tikslai yra tikrai labai ambicingi, mes norime pasiekti labai konkrečių rezultatų, kokiegi jie turėtų būti. Pavyzdžiui, vandens aps, prieigos apsauga, e, van, už, vandens tiekimo saugumas, Be abejo, ir kova su skurdu yra labai svarbi. Taip pat dikumėjimo stabdymas, e, džiunglių, e, atogražų miškų apsauga, biologinės įvairovės saugojimas, turizmo plėtra, tokio turizmo, kuris būtų e, palankus aplinkai plėtra. Manau, kad kova su skurdu turi būti vienas iš prioritetinių tikslų, kurį reikėtų derinti su ekonomikos ekologiškumo skatinimu. Šiuo metu yra kilusi, mes vis dar esame krizėje ir dėl to reikėtų nusistatyti e, konkretesnius kriterijus e, būsimiems susitarimams. Dėkuoju, ponas Lukas iš Estijos. Aitäh, austatud eesistuja jah, võib-olla meil tuleb teha. dėkoju, pane pirmininkė. gali atsitikti taip, kad mums prireiks iš tikrųjų skirtingų rodiklių, institucijų ir panašiai, tačiau pavojus yra tas, kad Europoje dažnai elgiamasi taip, kai tik kažkas naujo numatoma, tai tai būna labai biurokratiška ir gremėzdiška. Paprastai atsiranda daug daugiau valstybės pareigūnų negu žmonių, kurie iš tikrųjų dirba su vienais ar kitais projektais ar vienam ar kitam sektoriuje. Turime laikytis išmintingo požiūrio. Būtent dėl to tarptautinis teismas e, būtų reikalingas kovai su aplinkos saugos pažeidimais. Nes e, būtų galima tuo būdu peržvelgti teisės aktus egzistuojančius aplinkos saugos rytyje ir sumažinti dviveidiškumą egzistuojantį tarptautinėje sferoje. Be abejo, Europa turi aktyviai kovoti su klimato kaita, e, ekologiškos ekonomikos plėtojimas turi būti prioritetas. Tačiau taip pat reikėtų, kad moraliai viskas būtų aišku, kad pirmiausia patys būtume be priekaištų. Kalbant apie energijos gamybą, mes naudojame savo Europoje tą energiją, kuri, pavyzdžiui, pas mus atkeliauja iš Rusijos. Ji pagaminta kitur, ne Europos Sąjungoje. O kad būtų ta energija pagaminta, naudojamosi technologijomis, kurios dėja dėja teršia. Ir stipriai. Trečiosiuose valstybėse kaupiamos atliekos, kurios būna, pavyzdžiui, atvežtos iš Europos. Mes savo atliekas verčiame trečiosiuose valstybėse. Būtent apie tokį dviejdiškumą aš kalbu. Be abejo, krizė yra blogas dalykas. Tačiau pavojus būtų stengtis iš krizės išsisukti blogomis priemonėmis. Pavyzdžiui, pasaulinė automobilių pramonė rengiasi e, ekonominiam atsinaujinimui, išeimui iš krizės. Čia irgi reikėtų priimti priemonės, kad automobiliai gaminami būtų ekologiškai švarūs ateityje. Ačiū. Dabar žodį suteiksiu kolegiai Valiai. Yra Britų parlamento aplinkos komiteto pirmininkė. Prašau, ponė Valiai. Um, Dėkoju. Manau, kad ta konferencija būsimo yra tikrai labai svarbi. Galėčiau pasakyti keletą dalykų iš jungtinės karalystės perspektyvos. Manau, svarbu, kad visi nacionaliniai parlamentai galėtų pasinaudoti tinkamai e, iki birželio likusių laikų, kad galėtume skopti maksimum informacijos, kad galėtume perspėti nacionalinius lyderius, kad jie galėtų įnešti savo indėlį į jungtinių tautų rengiamą, e, e, rengiamoje sąrangoje, kad Rijo būtų girdimas mūsų balsas. Labai svarbu, kad susitartume dėl bendrų tikslų, priešingų atveju neverta vykti į Rijo. Norėčiau ES paraginti kuo tvirtesnę darybinę poziciją parengti. Svarbu užmėgsti iš jūsų Kolumbijos delegaciją, kad būtų siekiama tūkstantmečių vystimosi tikslų. Svarbu tai aptarti nuo dabar iki renginio Rijo. Turėtume išsiaiškinti, koks svarbus yra parlamentarų vaidmuos. Pritariu prancūzijos atstovams. Mes turime peržvelgti tokius svarbus dalykus kaip švietimas. Turime šviesti žmonės, nes ne visi suvokia, kodėl yra taip svarbu siekti tvarios plėtros. Taip pat finansų ministrai turėtų išsiaiškinti, kas ir kaip, nes jie neįsisamonino tvarios plėtros tikslų. Reikėtų taip pat kreiptis į žmonės įvairiausiose parlamentuose ir išsiaiškinti, kaip jie gali tarp savo kolegų nacionaliniuose parlamentuose skleisti šias idėjas. Manau, kad mes jaučiame spaudimą iš išorės ir reikėtų ne tik ministrams tą spaudimą pritaikyti, bet pritaikyti tą spaudimą tinkamai ir e, parlamentams, kad visi suprastų, kad atsirado nauja paradigma, kad atsiranda nauji tikslai. Nes tik Rijo susitikimui, bet tie tikslai turi siekti dar toliau. Ir aš manau, kad mes turime uh, pritarti Globe iniciatyvai. Jis yra iš tikrųjų labai labai svarbi. Dėkoju. Much, Ačiū poniai Valiai. Kitas kalbėtojas mano kalbėtojų sąraše yra ponia Kukovič. Hvala lepa, gospod predsednik. Ačiū, ponė pirmininkė. Rio Dežaneiro konferencija yra proga atsakyti į tai e, sureaguoti į krizės padarinius, e, e, sprendžiant tokius klausimus kaip tvarios plėtros problemos ir išteklių trūkumas. Visą tai galima suprasti ir palyginti su žmogumis, su žmogaus lygomis, lėtinėmis lygomis. Žmogus turi keisti savo mytybos įpročius, daugiau judėti visiškai pakeisti savo gyvenimo būdą, kad e, įveiktų lygą. Lygiai taip pat ir mes turėtume stengtis įveikti dabartinę krizę. Tad e, taip e, darni plėtra ir, ir taip pat išteklių, prieiga prie išteklių yra tie dalykai, kuriuos turime, kuriuos turime apsvarstyti, apkalbėti. Turime neužmiršti ir mūsų jaunimo. Mes turime teisėkuros priemonėmis, e, konkrečiais pavyzdžiais ir visuomenės švietimu stengtis š... E, keisti visuomenės požiūrį, politikų požiūrį, požiūrį keisti įmonių, e, verslo požiūrį į E, tuos mums rūpimus dalykus. Taip pat reikia kalbėti, e, kalbėti apie naujus tikslus, kuriuos reikėtų įtraukti į mokslinių tyrimų programą Horizontas 2020. Aš visiškai, e, aš labai džiaugiuosi, kad įvyko to, šis mūsų susitikimas su nacionaliniu parlamentu atstovais, kadangi mes tikrai tik drauge galime pasiekti daugiau, kovodami su krize ir pasisakydami už um, tvarę plėtrą. Pirmininkas, dėkoju šito e, labai e, vaizdingą pasisakymą, jis man padarė didžiulį įspūdį. Dabar suteiksiu žodį Luksemburgo atstovui, ponui Bodem. Merci, Ačiū, pirmininkė. Norėčiau padėkoti Europos parlamentui ir pasveikinti jį, kad surengė tokį įdomų posėdį jau ne vienas prieš mane pasisakęs kolega pasakė, kad Europos sąjunga e, Rio plus 20 konferencijoje esminį vaidmenį suvaidins. Kopenhagoje patyrėme tam tikrą kakofoniją, nes ES valstybių nuomonės šiek tiek išsiskyrė ir nebuvo kažkokio tai e, vientiso ir e, išlaus mesidžio pasiūsta. Signal. Taigi ieškojome ryšių su besivystančiomis šalimis ir galbūt e, padarėme, e, stengiamės padaryti, bet nepadarėme daugiau negu norėjome. Taigi dabar Rijo e, dežaneirė norėtumėm vėl atgauti tą vadovaujantį vaidmenį, vėl užmėgsti tuos ryšius, kurie jau anksčiau buvo užmėgsti kad e, norime, kad Rio būtų atstovaujamos vyriausybės ir vyriausybėms ir kad nebūtų e, išgirsta kakofonė iš ES pusės. Mano nuomonė, e, tiksliau linkiu kuo didžiausios sėkmės tiems, kurie vadovaus Europos delegacijai. Mes norime padaryti daugiau negu kiti nori padaryti. Ir jeigu taip e, norime, tai turime visų pirma laikyti savo duotų pažadų. Prieš, per 20 metų tų pažadų davėme nemažai, dėja visų jų neišpildėme. Norėčiau priminti vieną dalyką. Sakykime, parama vystimuisi. Žadėjome skirti 0,7 procento šiam tikslui, E, kiek valstybių iš ES tą daro? Manau, kad dabar turime progą padaryti dar daugiau, kad tvaraus vystimosi projektai gerai vystytųsi mažiausiai išsivystytose šalyse. Taip pat mes e, tikimės ir tikime, kad e, prieisime prie konkrečių darbų, nusistatysime konkrečius ir realizuojamus tikslus. Ir kaip jau sakė ne vienas prelegentas, Žalaininas buvo jų pusėje, e, jų, jų tarpe, reikia tam tikros tarybos, kuri atliktų stebėseną ir kad ta stebėsena būtų realiai atliekama realiai būtų stebimi mūsų atliekami darbai. Tikiuosi, kad reikia tam tikrų gerovės indikatorių, e, kurie būtų paremti BVP. Jeigu nuo, e, to, tuo būdu prioritetai kuriuos mes skiriame e, tvariam vystimuisi, bus konkretesni ir lengviau pasiekiami. Ačiū. Dabar žodį suteiksime kolegiai Van der Werf. Ačiū, ponė pirmininkė. Dėkuoju už tai, kad galiu dalyvauti šiame susitikime Niderlanduose. Šiandieną vyksta nacionalinė medžių šventė, taip mes prisidedame prie biologinės įvairovės didinimo. Mes kalbame apie ekologišką ekonomiką. Kas tai yra? Mums tai yra labai svarbus klausimas. Kaipgi mums tikėtis, kad ekonomika ir ekologija tarpusavyje sėtųsi ir viena kitą stiprintų? Norėčiau paraginti ieškoti bendros eko, europietiškos ekologiškos ekonomikos vizijos ir įtraukti nevyriausybinės organizacijas ir verslą į tokios vizijos formulavimą. Niderlandai norėtų, kad įvyktų e, ekonomikos, e, verslo ir politikų sustikimas šiais klausimais. Mes pritarėme E, tikslams ir priemonėms prieš e, rengiantis Rio konferencijai. Tos priemonės neturėtų būti vien tik tai finansinio pobūdžio, tai turėtų būti ir e, socialinės priemonės, mokymo, švietimo priemonės. Taip pat pritariu tiems, kurie ragina, jog būtų sustiprintas UNEP vaidmuo. Įvairiose srityse kilusi krizė reikalauja bendro pasaulinio požiūrio. Tai būtų didelis žingsnis į priekį, nes galima teikti, jog, kai kalbame apie vyriausybių elementą, e, galvok, mąstyk e, lokaliai, bet veik globaliai. Dėkoju. Kitas kalbėtojas yra kolega. Pone pirmininkė, gerbiami kolegos, mums tikrai labai malonu čia posėdžiauti su kolegomis iš nacionalinių parlamentų rengiantis Rio plus 20 konferencijai. Tai yra proga pasakyti, kad 20 metų praėjus pro, po sustikimų Johannesburgė ir Kopenhagoje, dabar 12 metais laukiame Rio konferencijos, galime išsiaiškinti, kokios pažangos buvo pasiekta, kur priešingai buvo žingtelta atgal ir ką dabar galime nuveikti besirengdami birželį vyksiančiam renginiui. Leiskite tarti keletą žodžių. Pirmiausia, kaip sakė kolega Gerbrandi, yra didžiulė valdysenos problema susijusi su jungtinių tautų organizacija. Mūsų aukščiausių lygių susitikimas nebeturėtų būti tas, kur reiškiamos tik tai geros intencijos, geri ketinimai. Reikėtų, kad būtų konkrečių rezultatų, kurie būtų matomi visuomeniai. Ir reikėtų, kad būtų įsteigta struktūra panaši, kaip, pavyzdžiui, PPO prekybos rytyje. Tai yra vienas iš įdomesnių siūlymų. Galiausiai reikėtų, kad geriau būtų atstovaujama e, šiuose institucijose tarptautinėse pilietiniai visuomeniai. E, Kopenhagos susitikime įvykusiame prieš, dviejų, prieš dviejus, trejus metus, matėme, kad nebegalima, kad auktų tas atotrukis tarp vyriausybių ir pilietinės visuomenės. Galiausiai mums reikia atgauti pasitikėjimą tam tikrą tvarios plėtros rytyje. Manau, kad nuolatos turime pabrėžti, besiruoždami tokiam renginiui, klimato kaitos klausimų svarbą. 250 milijonų klimato pabėgėlių e, atsiras iki 2050 metų, jeigu nieko nebus daroma. Reikia žinoti, ir numatyti, kam bus naudojamos žaliojo fondo lėšos. Durbane buvo numatyta tokį dalyką numatyti. Kankūne buvo priimtas irgi e, tokio fondo įsteigimas, tačiau iki šiol taip, ne, taip ir neįkrito nei vienas doleris į tą centą. Pramoninės valstybės nuo 2013 iki 2020 metų turėtų mokėti įnašus į šį fondą, kad būtų galima E, užtikrinti tinkamą pasirūpinimą tokiais pabėgėliais. E, jų turėtų būti apie šimtą milijardų ten. Tai štai tiek turėtume veikti, jeigu norime būti patikimi. Dėkoju. Dabar žodis ponui Polalais yra iš Lenkijos parlamento, jis yra aplinkosaugos komiteto pirmininko paduotojas. jednym z instrumentów dla osiągnięcia celów w zakresie. Pone Polal, viena iš tų priemonių, kuri mums turėtų padėti pasiekti aplinkos saugos ir socialinių tikslų, yra darbo vietų kūrimas. Čia mes galime tinkamai kovoti su skurdu ir galime sėkmingai užtikrinti kovą su klimato kaita klimato kaita yra tas proga, kai galima kurti vietas. Svarbu numatyti ekonomikos pasikeitimus reikiamus, atskirų sektorių plėtojimą. E, į plėtrą galima būtų pažvelgti ir plačiau. Turime atlikti ekonominio ir socialinio poveikio įvertinimą. Turime taip pat įtraukti akademinę visuomenę į tai. Inovacijos sklaida siekiant tvarių tikslų turi būti įdėkta daugelis ryčių. Manau, kad tvari plėtra ir technologijos turi būti derinami tarpusavį, technologijos turi būti skleidžiamos kuo plačiau, kad būtų galima piliečius tinkamai informuoti. aplinka žmonėms rūpi. Ir aš manau, kad yra iš tikrųjų labai svarbu įtraukti pilietinės visuomenės atstovus į šių problemų sprendimą, kadangi partnerystė su pilietinė visuomenė gali padėti geriau žmonės informuoti ir daugiau nuveikti vietinių lygmenių. Tai yra tikrai labai svarbu tvariam vartojimui užtikrinti. Ačiū. Ačiū poniai Volak. Europos parlamento vardu kalbės Judith Merkis, po to Vitorijo Prodi. Prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Dėkoju, kolegos, kad jūs čia atvykote. Tai yra tikrai unikalus įvykis parlamente. Manau, kad Rijo Dežaneiro konferencija taip pat bus unikalus renginys. Dėkoju kolegoms iš Danijos už pastabą, mąstyk globaliai, e, mąstyk lokaliai ir e, Mąstyk globaliai, veik lokaliai. Tai yra labai svarbu, kadangi iš tiesų yra tiek įvairiausių globalių pamastymų ir įvykių, makroekonominių įvairiausių aspektų. Ir tai yra tiesiogiai susijęs su mūsų visuomenės gyvenimu. Ir jo dežanėras prisidėjo prie um, mūsų samoningumo didinimo, prie, to, e, prie aiškinimosi, kur link mes einame. E, komisijos pirmininkas Baroso sutiko e, vykti į Rio dežanėrą, taip pat Danijos ministras pirmininkas tenai keliaus. Tai prisidėjo prisidės prie Europos e, e, sąjungos e, dalyvavimo stiprinimo ir taip pat bus varstomi įvairūs teisėkūros pasiūlymai, dėl jų bus derimasi. Kai kalbame apie išteklius, mes, padėtis jau gerėja, nes jungtinės tautos, jungtinės valstijos ištiesusios savo partnerės ranką ir e, e visos pasaulio partnerės tengiasi bendradarbiauti ranką ranko. Tačiau reikia neužmiršti tokių aspektų kaip e, e, įmonių socialinė atsakomybės, veiklos skaidrumas ir suvokimas, kokių padarinių kiekvienas veiksmas gali turėti aplinkai. Būtent tuos dalykus reikia apmastyti Rio de Žaneire. E, reikėtų gal, gal, kalbėti apie e, globalaus veikimo, skaidraus veikimo e, būtinybę. Ir dar norėčiau pasakyti, kad e, vandens, e, vandens metams, e, kurie, kuriais yra paskelbti ateinantis metai, yra tikrai labai svarbu kalbėti šią temą. E, nes nereikėtų kalbėti apie e, tai, kok, kok, koks konfliktas tarp, um, um, tarp sausumoje vykstančios veiklos ir su vandentvarka susijusios veiklos, bet ir kalbėti apie, tokius, apie tai, kokius šansus mums atveria e, vandens ištekliai ir galimybė juos naudoti tausiai ir tvariai. Dėkoju. Presidente, um... Dėkoju, pirmininkė. Pradėčiau nuo to, kad mūsų gamtiniai ištekliai yra riboti. Reikėtų nustatyti asmens teisės šalia žmogaus teisių, kad jis galėtų, tas asmo prieiti prie išteklių tvariai, prie vandens išteklių tvariai ir tvarkingai. Mes visi vieni nuo kitų priklausome ir turime surasti kažkokį būdą, kaip susitarti ir kaip tvarkytis su ta priklausomybė vieniems nuo kitų. Būtina reformuoti tarptautinės institucijas, pradedant nuo jungtinių tautų organizacijos Bretton Woods taip pat turėtų imtis tam tikros atsakomybės kaip ir PPO. Bet tam, kad galėtumėm kai kurias situacijas suvaldyti, e, ta, e, suvaldyti kad, kad, kad nebūtų švaistomi ištekliai, visą tą reikia padaryti. Mūsų visuomenė, mūsų civilizacija turi būti e, pertvarkoma, Turime pagalvoti, kaip investuoti į asmenis ir kaip tie asmenys galėtų įsijungti į visų išteklių valdymą ir institucijos, kaip galėtų į tą įsijungti. Taip pat norėčiau pabrėžti, kad reikalinga dar viena idėja, kurią reikėtų vystyti. Bendro gero idėjo, visa tai, idėja. Visa tai buvo bendro turto. Visa tai buvo jau paminėta, tačiau jau nuo šiandien galėtumėm imtis naujų priemonių, kad mūsų, istorija, e, kad mūsų visuomenė nebūtų tokia sumaterialėjusi. E, ačiū, ponas Pirijo. Dėkoju, pirmininkė. Norėčiau pasakyti, kad e, labai gerai, kad visi susitarėme dėl tų kriterijų, dėl tikslų, kuriuos norime ginti. Aš taip pat esu šiek tiek susirūpinęs nes viršūnių susitikime nereikia pamiršti, kad patirime tarptautinę ekonominę ir finansinę krizę. E, kuri, kovojant su kai kuriais neigiamais dalykais, kad ir su e, klimato kaita, e, verčia pasitelkti ne tiek resursų, kiek reikėtų. E, Man atrodo, kad rizikos yra daug ir mes turime atspindėti e, piliečių susirūpinimą. Mes tą ir bandome padaryti, bet kita vertus vyriausybės patiria didelių įmonių spaudimą. Krizė didžiulė ir e, pagundų tos, tos krizės metu kyla didžiulių jeigu neatsižvelgsime į socialinį aspektą, nebus galima šnekėti apie e, tvarų vystymasi ir nebus galima teisingai rūpintis aplinkosaugą. Mes kaip europarlamentarai turime būti labai budrus, nes jeigu būtumėm kitame, dirbtumėm kitame kontekste, galbūt turėtumėm dirbti kažkaip kitaip. Bet dabar, pavyzdžiui, krizėje pasitelkėme kaip e, atpirkimo žys ir iš tiesų reikėtų ieškoti išeičių, ieškoti galbūt netgi skirtingų išeičių. Reikia, kad mes visi eitume link to, ką gynėme iki šiol. Ačiū, panas Rysolo Gilas, po to Ana Rospach ir kolegė Hipner. Ir tada visas balsuotojų sąrašas bus, pas, e, kalbėtojų sąrašas bus pasibaigęs. Dabar kolega Kisolo Gelos jo nėra. Aišku, Ana Rospach. Ačiū, ponė pirmininkė. Visų pirma, norėčiau nuoširdžiai pasveikinti visus dalyvaujančius šioje, e, šiame posėdėje, ypač padėkoti poniai Loklin, kuri e, puikiai pristatė pirmininkaujančios Danijos strategiją. Aš buvau, dalyvavau ko 15, 16 ir 17 ir pastebėjau, kokie skirtingi yra valstybių narių poreikiai ir interesai. Dėl to, to labai svarbus tokio pobūdžio tarptautiniai susitikimai, kad būtų suvokti kitų poreikiai. Dauguma trečiojo pasaulio šalių visų pirma tikėsi finansinės paramos dėje kartais gana neiškiems projektams įgyvendinti ir mes esame priversti joms pasakyti, kad jeigu e, skirsime joms pinigų, tuomet jie turi būti skiriami konkretiems projektams, skaidriems projektams, kad būtų aišku, už ką pinigai mokami. Europa labai didelę atsakomybę prisijėmusi už savo išteklių panaudojimą, pavyzdžiui, maisto srityje Mes e, žvejojame trečiojo šalių e, vandenyse ir 30-40 procentų maisto produktų yra išmetama į šiukšlyną. Tai yra tiesiog netoleruotina. Mes turime išmokti geriau naudotis savo ištekliais ir padėti besivystančioms valstybėms apsirūpinti pačioms tvariais būdais vanduo, atliekos buvo minėtos kolegų, aš trumpai norėčiau pakalbėti apie miškų kirtimą. Tai yra reiškinys, e, kuris ypatingai didelė, e, didelė, didelių padarinių turi klimato kaitai. Manau, kad Europoje pas mus yra gera infrastruktūra, e, turime gerų žinių, kurias galėtume perduoti trečiojo pasaulio valstybėms, nes be geros infrastruktūros ne, nebūtų ir darnios plėtros. Būtent šio, šiuo atžvilgiu galėtume būti e, naudingi e, besivystančiams valstybėm. Ačiū, pone, ponas Gelos. Dabar aš jums suteikiu žodį, prašau. Ευχαριστώ πολύ. Ε, ήθελα να πω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να... Ačiū. Norėčiau pasakyti, kad ES turi vaidinti esminį vaidmenį Rijo e, dežanėje. Tai būtų tai įmanoma dviejopai. Visų pirma, kalbame, turime kalbėti apie pareigojančius tikslus, kita vertus apie strategiją, kuri padėtų E, paremti tuos tikslus virš vadovų susitikime, aukščiausio lygio susitikime. Susidaro įspūdis, kad 2002 e, m. Johannesburgo susitikime buvo padaryta esminių klaidų, kadangi trūko bendros strategijos, bendrų tikslų tai buvo didelis pralaimėjimas ir paskutinę akimirką buvo, padaryt, buvo daromas didelis spaudimas, dėl kur atsirado tas didelis spaudimas, dėl kurio e, šio sustikimo rezultatai nebuvo geri. E, Europos Sąjunga turi prisijimti e, savo svarbu vaidmenį, turi tinkamai pasiruošti Rio de Janeiro konferencijai, bendradarbiaudama su nacionaliniais parlamentais ir su parlamentais už ES ribų. Tik taip tinkamai pasiruošime. Taip pat reikia į šį procesą įtraukti ir pilietinę visuomenę, kad šiandieninė krizė netaptų pretekstu nesiekti pažangos aplinkosaugos rytyje. Mes turime siekti, kad bendrysi pareigojimai prisidėtų prie socialinės anglaudos, tvarios plėtros, e, e, pas, pasaulio ekonomikų, e, ekologiškumo skatinimo. Dėkoju. Po 20 latach robimy. Ačiū. Praėjus 20 metų po paskutinės konferencijos Rio de Žaneire mes norime apibendrinti rezultatus, norime išsiaiškinti, kas, ko pavyko pasiekti ir ko dar norime pasiekti ateityje. Tačiau siekiant e, padaryti išvadas, mums pirmiausia reikia atsakyti į klausimą, kągi suprantame, sakydami darnus vystimasis, nes tas supratimas yra labai skirtingas įvairiuose pasaulio regionuose. Todėl turime pirmiausia išsiaiškinti, į ko, kokius aspektus turime atsižvelgti. Pavyzdžiui, kai, e, pavyzdžiui, lygindami vystimasi Afrikoje ir Europos Sąjungoje. Taip pat labai svarbu išsiaiškinti, kokius kriterijus pačioje Europos Sąjungoje galime lyginti kadangi vystimasis ES gali būti suvokiamas kaip kažkoks bendras reiškinys arba kita vertus tai galėtų būti tvarių, vyst, tvaraus vystimosi elementų atskiruose regionuose suma. Tik taip, per e, tvarę da, e, raidą, modernių e, paslaugų teikimą pas, galime pasiekti pažangos, bet tai nebūtų įmanoma be socialinio dialogo. Neįtraukiant pilietinės visuomenės. Tik su pilietinė visuomenė galime rasti kažkokį bendrą sprendimą. Be integracijos uh, pačiu žemiausiu lygmeniu, be e, pritarimo mūsų tikslams pačiu žemiausiu lygmeniu, plačioje visuomenėje mes nepasieksime savo tikslų. Geras to pavyzdys yra, pavyzdžiui, energetika. Ar nepakankamas visuomenės pritarimas, pavyzdžiui, atominiai energetikai. Tad yra labai svarbu, kad kad čia taip pat siektume kažkokio balanso. Dėkoju. Pirmininkas, ačiū. Kalbėtojų sąrašas baigėsi ir dabar norėčiau žodį suteikti kolegijai Loklint, Danijos parlamento aplinkosaugos komiteto pirmininkiai, e, kad ji padarytų apibendrinimą. Ir po to visi svečiai yra kviečiami į e, diskusiją, pietų diskusiją Europos parlamento Martino, pirmininko Martino Šulco iniciatyva. Ten mes taip pat turėsime progą ir galimybės padiskutuoti. Tad 13 val. lauksime jūsų šiuose ypatingose pietuose. Your... Ačiū visiems už aktyvų dalyvavimą diskusijoje. Manau, kad diskusija buvo tikrai puikia. Diskusijos taip pat rodo, kad mes puikiai prisimename 92 metais vykus ir jo susitikimą. Tuomet jautume tam tikrą entuzijazmą susijusius su tvaria plėtra. Ir bet turime prisipažinti savo, kad daugeliu atveju mes nepasiekėme iki šiol numatytų tikslų. Vyksta diskusija apie tai, kaip pagaliau tų tikslų pasiekti, kaip dirbti, kaip veikti. Aš manau, kad laikas tam yra tikrai geras, nes turime pradėti apie tai kalbėti. Dėkuoju ponė Uoliai iš Junktinės karalystės. Jis teisingai nurodė, kad pirmiausia, mums reikia įsitikinti, kad mūsų pačių šalių žmonės puikiai žino, kas vyksta ir turime tą entuzijazmą šio, susijusiu šią temą skleisti savo šalyse. Švietimas taip pat be abejo labai svarbus aspektas kaip ir devintojo dešimtmečio pradžioje, kai rengėme 20-ųjų metų strategiją. Mes ir tada siekėme pilietės visuomenės paramos jai. Turime dirbti su kolegomis, parlamentarais ir su savo šalių vyriausybėmis. Aš esu vienos iš valdančiosios koalicijos partijų narė. Ir mano šalia tai ne problema, mes sutarėme dėl svarbiausių tikslų, tačiau uh, Svarbu, kad tuomet, kai bus Rijo renginys, svarbu, kad Danijos ministras, tikiuosi, jis ten tikrai dalyvaus, kad jis pasakytų tai, ką reikia pasakyti, kad pasakytų tuos dalykus, kurie reikalingi ir kad jis stengsis, kad darbo tvarkės klausimai būtų sėkmingai išspręsti. Reikėtų, kad Europos Sąjunga nebūtų ta, kuri bus prastas, šlubuojantis darybininkas, priešingai, kad mes veiktume vieningai. Taip pat vienas iš kolegų teisingai paminėjo, kad labai svarbu yra tarptautinės struktūros. Aš nežinau, ar čia reikia dar mažų žingsnelių. Jų jau buvo ta 20 metų. Dabar reikia reikšmingų pasikeitimų. Paradigma pasikeitė ir dabar e, mums reikia, kad valdymo struktūros keistųsi, kad atsirastų daugiau griežtumo. Labai vertinu taip pat ir jūsų pasisakymus dėl būsimo galbūt tarptautinio aplinkos saugos teismo kūrimo, panašiai kaip PPO, kad būtų tokia ginčių sprendimo struktūra. Mes perkame energetiką ir kitas prekes e, už ES ribų turime išsiaiškinti, ko mums reikia ir kaip, kokią energiją mes norime pirkti. Taigi verslo bendruomenės į šių klausimų sprendimą irgi turi būti įtrauktos. Darybų metu turime kelti šios klausimus. Galbūt mes, pavyzdžiui, sieksime labiau saistančių sutarčių ar susitarimų, kad e, būtų galima nueiti toliau, negu iki šiol nuėjome. Atsiprašau, negaliu sureaguoti į visus pasisakymus, nes pasakyti buvo tikrai labai daug gerų dalykų. Paskutinis dalykas, kurį norėjau pabrėžti, būtų toks. Turime neužmiršti, kad mes Europoje vis dėlto esame privilegijuoti. Mes turime užtikrinti nuoseklumą, sutvarkyti savo sistemas. Tačiau turime nepamiršti, kad Rio konferencijoje bus kalbama apie didžiulius skirtumus egzistuojančius pasaulyje, apie neligybę apie didžiulį skurdą, kuris krečia daugelį šalių, ne tik mažiausiai išsivyščiusių. Tad labai svarbu, kad mes neužmirštume tų 0,7 BVP, kuriuos šalis įsipareigojo skirti visomai pagalbai. Žinau, kad mano šalis yra viena iš tų, kuri skyrė tą paramą, bet juk buvo sutarta, kad tos pagalbos skirs ES šalis. Reikėtų to įsipareigojimo laikytis, kad tvari plėtra būtų sėkmė visur. Mums reikia išsikelti specifinius tikslus. Galime bendro tvarumo klausimą kelti Kolumbija, man reikės, panašų klausimą buvo iškėlusi ir aš tikiuosi, kad jūs, kai grįšite namo į savo nacionalinius parlamentus ir čia nacionaliniam parlamente, jūs tęsite diskusijas šiomis temomis ir tikiuosi, kad padėsite paspausti politinius lyderius, kad jie priimtų gerus sprendimus. Ačiū, kad atvykote, kad dalyvavote posėdyje ir man tikrai buvo garbė e, pasisakyti čia posėdyje. Dėkui. Dėkoju, tai buvo puikus apibendrinimas, labai dėkoju visiems, kurie dis dalyvavo diskusijoje, mes pamatėme, kad e, dėl daugelio dalykų sutarėme. Ir tiek e, įvairiose vyriausybėse ir savo sostinėse galime uh, E, ir turime ginti daugybę įvairių minčių, idėjų. Man sustaro įspūdis, kad kol kas, rengiantis Rio de Janeiro konferencijai, dar ne viskas yra deramai e, pristatyta visuomeniai, tačiau šiandiena yra geras startas e, pradėti kažką daryti 27 valstybėse narėse. Yra puiku, kad jūs čia šiandieną esate. Linkiu visiems gero apetito ir e, pasakysiu, kad 15 val. mes pratesime diskusiją, antrąją jos dalį. Ten turėsime aplinkosaugos reikalų komisarą Janą Potočniką ir po to turėsime vėl galimybę padiskutuoti draugę. O kol kas linkiu gero apetito. Posėdį baigiu.